Ačiū. Gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Elisa Ferreira. Ji yra paskirtoji komisarė, kuri bus atsakinga už sanglaudos reikalus ir reformas. Taip pat sveikinu regioninės plėtros komiteto narius, taip pat biudžeto ir ekon komiteto narius. Tai yra susiję komitetai. Taip pat sveikinu kolegas iš Europos komisijos ir tarybos dalyvaujančius mūsų posėdėje. Šie klausimai yra transliuojami internetu Europos parlamento puslapyje. Taip pat galima rasti ir video įrašą šių klausimų tame pačiame tinklalapyje. E, kaip pasakyta Europos komisijos tvirtinimo gairėse, septintasis priedas mūsų darbo vidaus taisyklių apie tai kalba, Europos parlamentas vertina paskirtuosius komisarus, remdamasis jų bendra kompetencija, e, jų pagal jų įsipareigojimus Europos projektui ir pagal jų asmeninį nepriklausomybę. Komitetas taip pat vertina E, tai, kaip komisaras yra susipažinęs su jam tenkančiomis pareigomis, taip pat vertinama būsimo komisaro kompetencija komunikavimo srityje. Noriu Jums priminti, kad Teisės reikalų komitetas e, nepareiškė jokio prieštaravimo, kad šie klausimai galėtų vykti. Paskirtoji komisarė yra atsakiusi į raštu jai pateiktą klausimyną jos rašytinius atsakymus gavo visi mūsų komiteto nariai visomis reikiamomis kalbomis. Dabar norėčiau paaiškinti trumpai, kaip vyks patys klausimai. Pirmiausia, paskirtoji komisarė e, pasakys įžanginę kalbą, kuri bus neilgesnė nei 15 minučių. Po šio įvadinio pasisakymo deputatai Europos parlamento galės užduoti 25 klausimus. Diskusija vyks skirstant e, klausimų laiką po penkias minutės. Minutė klausimui, dvi minutės paskirtosios komisarės atsakymui ir jeigu būtų papildomas klausimas, jam bus skiriama e, viena minutė. Atsakyti papildomą klausimą taip pat skiriama viena minutė. Pirmoji. Pirmąją seriją klausimų užduos politinių frakcijų atstovai. Antrąją seriją klausimų, ir tokių bus 18, bus pateikti pagal bendrą klausimų pasiskirsimą tarp politinių frakcijų. Taip pat galės paklausti ir viena deputatė iš neprisijungusiųjų narių. Po posėdžio suteiksiu žodį paskirtajai komisariai poniai Ferreirai, kuri yra e, atsakinga už sanklaudos reikalus ir reformas, kad ji apibendrintų e, diskusiją ir tam jos pabaigos pasisakymų bus skiriamos penkios minutės. Galiausiai aš pats apibendrinsiu e, mūsų posėdį. Noriu pasakyti, kad labai svarbu kad visi kalbėsiantys laikytųsi jiems skirtų laiko klausimams ir atsakymams. Jeigu to laikomasi nebus, tai tuomet viršysime laiką ir kai kuriems kolegoms tiesiog neteks galimybės paklausti. Tai aišku, būti, taip aišku neturėtų būti. Kaip plenarinėme posėdėje paleisime laikrodį ir Iš, iš jo matysite, kiek laiko kalbėjote. Jeigu bus bandoma tą laiką viršyti, man teks pareiga pasinaudoti štai šiuo prietaisu, pirmininko plaktuku ir tiesiog nutraukti kalbantį. Tai nėra malonu, bet kartais tai yra būtina. Turime taip pat e, vertimą mūsų posėdžių 23 kalbas. Visi mūsų kalbėsintieji gali kalbėti savo kalbą, e, jų pasisakymai bus verčiami, todėl visų kolegų kviečiu kalbėti ne pernelyg greitai, kad mūsų vertėjams būtų jūs išversti paprasčiau. Pone paskirtoji komisarė, leiskite e, prieš perdudant jum žodį pasakyti, jog tie penki būsimi metai bus esminiai sanglaudos politikos ateičiai, kadangi nepaisant tų didelių pastangų, labai didelių pastangų, kurias dedame savo politikos dėka, 350 e, milijardų tam skirta. Būsimame programavimo laikotarpyje tai yra trečdalis ES biudžeto, taigi nepaisant to, tų didelių e, priemonių, tik e, toliau didėja regioniniai skirtumai. Turime pusantrų metų iki 2020 metų pabaigos, kad dėl visko susitartume iš naujo ir rastume sutarimą dėl visų e, problemų sanglaudos rytyje. Tarp visų reglamentų, pirmiausia, lėšų bendrojo reglamento, FEDER reglamento, INTERREG reglamento, socialinio fondo reglamento ir kitų. Pasiekta pažanga ir aš tikiuosi, kad jos pasieksime, bus ta pažanga, kuri leis atnaujinti reikiamą reglamentą, kuris turėtų būti paprastesnis, atnaujintas, tačiau e, efektyviai veikti visą tai galės tik tada, jeigu biudžetas nemažės. E, Europos parlamentas ir turi E, ir mūsų komitetas taip pat, biudžeto reikalų komitetas turi kovoti toliau. Mes tą darome dėrybų metu dėl būsimosios DFP. Žinome, koks didelis spaudimas yra daromas sanglaudos politikos rytyje. Siekiama mažinti biudžetą, siekiama e, labai skubius dalykus ar perkelti į regioninės politikos sritį. Tai štai, jūsų portfeliui, taip sakant, priklauso struktūrinių reformų sritis ir sanglaudos sritis. Tad reikės dirbti taip, kad dalis to reiškiamo susirūpinimo būtų išspręsta. Noriu priminti, ponė paskirtoji komisarė, kad mums reikia tokios sanglaudos komisarės, kuri būtų stipri, stiprias pozicijas turėtų Europos komisijoje, kuri reikštų bendrą užmojį Ir 174 straipsnis ir 175 straipsnis turi būti ginami visų politikų srityje ES e, įgyvendinamuose politikose. Mums taip pat reikia tokios komisarės, kuri įsiklausytų į mūsų komiteto, regijų komiteto reiškiamas pozicijas. Ir mes mm, mm, iš, įsidėmėjome ponios komisijos pirmininkės būsimosios ponius van der Leyen siūlymą įgyvendinti tą iniciatyvos teisę. Be bendrų projektų, be siekio užtikrinti lygybę, vienodai vystyti, plėtoti visas teritorijas, be realiai veikiančios sanglaudos nebus bendro likimo visiems Europoje. Nes sanglauda taip pat yra ir kryptis, kurią renkasi Europą. Tai ko gero būtų geriausia vakcina tam Europos e, skilinėjimui. Manau, kad tai yra taip pat ir viena iš svarbiausių ES vertybių, galiojančių visam projektui. Aš manau, kad mūsų diskusija bus labai turininga. Ir dabar, ponia e, Eliza Ferreira, man tenka malonumas ir garbė suteikti jums žodį 15 minučių prieš pereinant prie mūsų komitetų narių klausimų. Žodis jums, ponė paskaitoja komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, mėly bičiuliai, su malonumu ir su tam tikrų jauduliu e, dalyvauju čia, šiame posėdyje. Aš tęsiu vieną iš kalbų, kurią kalba šio komiteto nariai, kad galėčiau tiesiogiai kreiptis į kiekvieną. Tad pereinu prie anglų kalbos. 12 metų e, dirbu Europoje ir džiaugiu, gyvenu Europoje ir dirbu čia, tad man iš tiesų malonu čia būti. Kaip smagu matyti ekon komiteto narius, iš regi komiteto, ekon, iš biudžeto. Šiandien man tenka garbė pateikti siūlymą dirbti visiems kartu penkis ateinančius metus. Aš esu buvusi šio parlamento narė ir puikiai suprantu, kaip svarbu yra dirbti kartu su jumis, kokį didelį darbą jūs dirbate. Aš suprantu, kad tik sujungus jėgas galime kurti pasitikėjimą ir viltį Europos projektu, kad jo tikėtų visi europiečiai, nesvarbu, kur jie gyvena. Noriu padėkoti Korinai Kretsu, savo pirmtakiai. Mėla Korina, jūsų šūkis buvo Nei vienas regionas neturi būti paliktas nuo šaly. Tai bus ir mano šūkis. Aš pati naudosiuosi savo energiją ir savo patirtimi, kad tai būtų. Šiandien tą pasakyti yra labai svarbu. Globalizacija, skaitmeninė revoliucija, klimato kaita. Visa tai e, yra to, tos grėsmės, dėl kurių kai kurie regionai gali atsilikti. Norėčiau pažvelgti ilgalaikės perspektyvas E, tai, tai yra džiugu, bet sunku kai kuriems regionams. Manau, kad kai kuriems sunku. E, e, aš taip pat esu atsakinga už pilotinės anglaudos programas. Tekstilės pramoniai buvo sunkus laikai, sunku buvo tiems, kas buvo priklausomi nuo tos pramonės šakos. Ir štai neseniai matėme po 2008 metų, kaip Kaip matote, ir šiandien įvairiose vietose, įvairios pramonės šakos dar kenčia, bet visi žinome, kokia buvo istorija. Turime nepamiršti tų uždarytų gamyklų, prarastų darbo vietų, turime nepamiršti e, sumažintų darbo užmokesčių, pensijų, neturime pamiršti e, tų jaunų žmonių, kurie priversti išvykti savo šalių. Sanglauda yra Europos projekto šerdis. Tos reformos turėtų būti mūsų darbo tvarkės esmė. Kadangi vyksta spartus technologijų pasikeitimai, vietinės ekonomikos patirs spaudimą. Gerbiami e, šio, šių komitetų nariai, aš, mat, aš tikiu sanglaudos politiką, mačiau jos poveikį vietose. Aš e, vystimosi srities sudirbusi ministre. E, mačiau, kaip veikia sanglaudos politika, kaip ji ir gali būti svertų pasikeitimams Europoje. Kai kuriuose regionuose mes matėme, kaip viskas veikia. Nuo Arkties iki e, Viduržėmio jūros, nuo e, miestų iki kaimo regionų, nuo e, centrinių regionų iki labiausiai nutolusių, nuo kalnų iki kaimo vietovių. E, nuo kalnuotų vietovių iki jūros. Europa visa turi veikti. Mes norime, kad piliečiai būtų aktyvūs. Mums reikia žmonių, kad ekonomika veiktų. Mes turime turėti tokias priemonės, kurios būtų pritaikytos kiekvienos teritorijos reikmėms. Turime padėti sėkmingai pereiti prie tokios ekonomikos, kur e, veikia ir skaitmeninė ekonomika, ir žmonės yra tam pasirengę. E, ir kur regioniniai pasikeitimai vyksta, niekas neturi būti paliktas nuo šalyje. Taigi aš labai rimtai žiūriu savo pareigas. Pone von der Leyen, išrinkto Europos komisijos pirmininkė, e, man patikėjo šešias esminės užduotis, kai kurios yra labai skubios. Pirmiausia, e, teisėkūros reikalai. Pone van der Leyen pabrėžė, kad reikia rasti lankščius susitarimus, kad programos galėtų veikti iš karto. Ir čia aš tikiuosi jūsų e, paramos. Dirbkime kartu. Taip pat e, pereinamo laiko tarpio fondas taip pat bus e, iš karto užduotis, ta, kurią reikės atlikti. Svarbu paremti regionus, pereiti prie tokios ekonomikos, kur būtų nulinis poveikis klimato kaitai. Svarbu paskatinti visus regionus į tai įsitraukti. Žinosite tai, apie tai nedelsint, nes Europos komisija teiks savo siūlymus. Mano antroji užduotis yra sklandus įgyvendinimas teisės aktų. Mano misija čia yra visiškai aiški. Būsimoji politika turi būti moderni, paprasti naudoti ir padėti atlikti kokybiškas investicijas. Kartu su valstybėmis narimis turime dirbti, paprastindami vairias procedūras ir turime dirbti taip, kad nenukentėtų pačių projektų kokybė. Taip pat svarbu gyveninti sektorinės programas, kurios suvaidintų joms tenkantį vaidmenį. Svarbu atsižvelgti į poveikį ir poveikį kuo greičiau kurti efektyvę sinergiją su sanglaudos politika. Europos komisijos siūlymas yra labai ambicingas, pavyzdžiui, e, išlaidų e, galimybę sumažinti, taip pat numatyti specialias priemonės. E, e, tokias, kad mažėtų administracinis šitą 25 procentais, kad būtų kitų pasikeitimų. E, jeigu viskas veiks taip, kaip žadama, e, pamatysite, kad e, E, pasikeitimai bus, ypač su paprastinimo srityje. Trečia mano užduotis - reformos ir jų gyvendinimas. Tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis kadangi e, šalių narių konkurencingumo lygis nevienodas, jų socialinė ir ekonominė padėtis taip pat skirtinga. Pasiekti ilgos konvergencijos, ilgalaikės konvergencijos yra mūsų tikslas, ši, esant tokiam kontekstui. Investicijos ir reformos vaidins čia esminį vaidmenį. Todėl e, yra laikas vėl grįžti prie diskusijos dėl e, naujų priemonių, paramos priemonių investicijoms, reikalingos biudžeto priemonės konvergencingai ir e, konkurencingumui skatinti ES. E, mes turime pateikti savalaikę paramą tom šalims, kurios jau prisijungia prie vieningos valiutos, e, joms reikalinga pagalba ir toms šalims reikalinga pagalba, kurios ketina tai padaryti. Mūsų reformos turi dėrėti su Europos semestru tačiau taip pat turi būti siūlomos ir priimamos tų šalių, kuriuoms skirtos tos reformos. E, būtina e, skatinti augimą ir konvergenciją, skatinti e, kuo geresnės E, kompetencijos, e, taip pat būtina modernizuoti programas, modernizuoti viešą administraciją, e, mokymo ir švietimo sistemas reformuoti, taip pat vadybos sistemas reformuoti. Kuriant sanglaudą turime dirbti kartu, turime nedirbti vieni kitų sąskaitą, bet vieni su kitais. Būtina pasirinkti tokias politikas, kurios neleidžia kitų ignoruoti ar kitus nekreipti dėmesio. Aš dirbsiu kartu su parlamentu. Tikiu, kad šios priemonės turėtų, toms priemonėms turėtų būti taikomas bendruomenės metodas, bendryjų metodas. Manau, kad turime pirmiausia pasiekti reikšmingos pažangos ir numatyti programavimo laiką. Mano ketvirtoji užduotis bus tvari plėtra e, miestų e, vietovėse. E, urban arba miestų darbo tvarkė yra papildoma galimybė. Dažnai miestuose yra nemažai e, būsto problemų, trūksta e, teigiamo požiūrių į klimato kaitos problemų sprendimą, yra nemažai skurdo, bet kita vertus ta programa yra galimybė. Miestai turi būti lyderiai, kuriant žalę ekonomiką, skaitmeninę ekonomiką. Mes turime įtraukti miestus e, į bendradarbiavimo problemas. Aš dalyvavau miestų forume. 2020-aisiais Porto mieste vyks toks miestų forumas. Jeigu atvyksite, aš su džiaugsmu parodysiu jums savo gimtai miestą. E, kita man tenkati užduotis yra dirbti su nutolusiais regionais. Aš suprantu tų periferinių regionų po, e, poreikius. Po E, taip pat, ar kalbėtume apie pajūrių regionus, kalnuotus regionus, kiekvienas iš jų turi savų poreikių, visi jie specifiniai. Aš manau, kad įtrauktis yra svarbiausias. Svarbu nepamiršti e, periferinių regionų dimensijos. Ir 2020 metų teisėkuros pasiūlymuose atsižvelgtos regionus, ar kalbėtum apie klimato kaitą, ar apie žuvininkystės reikalus, ar apie kitus. Um, Trilogose jau buvo kalbama apie tų regionų poreikius ir e, tas teisės, tie teisės aktai bus svarstomi toliau, tikiuosi jūsų paramos. Komunikavimas. Ši politika yra svarbi visiems piliečiams, tačiau kol kas piliečiai nepakankamai žino apie mūsų politikas. Mano tikslas yra aplankyti įvairius regionus, susitikti su žmonėmis, matyti vietoje regionų aspiracijas, kad greičiau būtų gyvendinti įmanoma visus projektus. Bendruomenės turi žinoti, kad jos nėra paliktos nuo šaly, esant e, tokiam kontekstui. Ketinu jūs nuolatos informuoti apie tai, kur vykstu, į kokį regioną vykstu, ką, koks darbas ten dirbamas laukiu jūsų iniciatyvų. Aš e, ketinu palaikyti ypatingus partnerystės santykius su Europos parlamentu. E, tai yra prioritetas ir išrimtai komisijos pirmininkė, ir man taip pat tai yra prioritetas. Aš papasakau apie man tenkačias užduotis ir pabaigti norėčiau pasisakymą apie save tardama keletą žodžių ir tai, ką siūlau. Pirmiausia, Aš tikrai manau, kad šis mano portfelis yra labai svarbus. Įsipareigojusi esu tinkamai dirbti šį darbą. Aš as, labai asmeniškai primenu, š, priimu šią užduotį. Aš uh, esu parašiusi disertaciją regioninės politikos ir Europos integracijos klausimais. Tad turiu iš tikrųjų argumentų tam, kaip turėtų būti vykdomos reformos mūsų turimoje srityje. Aš esu ekonomistė. Dešimt metų dirbau vietoje taikydamas anklaudos politikos nuostatas e, konkrečiose srityse. Neseniai esu buvusi e, ministrė atsakingų už miestų plėtrą ir 2006, iki 2000-2006 metų programas įgyvendinau. Tuomet komisaras Mišelis Barnie mane, kad regioninė politika jūs parengia kažkam kitam, kitoms rytims. Ekon komitete dirbau, būdama parlamento narė. Iš, supratau, kokie, kokios sudėtingos yra įvairios ekonominės problemos, kaip jos tarpusaviai susijusios. Išmokau, kad konkurencingumas ir sanglauda turi eiti ranka rankon, jeigu norime, kad tai atneštų naudos Europai. E, esu buvusi ir dėstytoja, ir ekonomistė, ir Europos parlamento narė. E, tos įvairios perspektyvos leidžia man turėti platų akiratį žvelgiant į tas problemas. Aš suprantu, kad esu komandos žaidėja. Aš ketinu dirbti su komisijos kolegomis, kartu glaudžiai dirbti su jumis, su regionais ir su vietinėmis bendruomenėmis. Aš išmokau, kad e, pirmą kartą turime tokią Europos komisiją, kuri yra lyčių požiūrių subalansuota. Su, turime pirmą kartą por, iš Portugalijos siūloma moteris kandidatų išimti komisarės postą. E, Taigi visą tai rodo, kad kompetencijas reikiamas žinias turinčios moteris gali būti siūlomos tokioms pareigoms. Tad mums kaip komandai tenka iš tikrųjų istorinė galimybė parodyti, kaip kompetentingi žmonės gali dirbti ir kiek gali pasiekti. Mes e, esame atlikę reikšmingą e, akademinį darbą apie miestų plėtrą. E, aš kiekvieną kartą Prisimenu jaunus žmonės, kurie auga, um, auga dabar kitomis sąlygomis. Uh, pritariu ponios Suarės požiūriui, e, kad Europa yra ypatingas projektas. Dirbdama vietose aš supratau, kad Europa reiškia solidarumą, nes nėra realios demokratijos ten, jeigu neturi prieigos prie švietimo, jeigu esi socialiai atskirtas. Europa reiškia solidarumą pirmiausia. Kai tapau Europos parlamento nariai, išmokau, kad Europa taip pat reiškia ir draugystę, ir abipusę pagarbą, ir bendras vertybės, ir e, šalis, kurios yra susivienijusios įvairovėje. Europa ir toliau reiškia visą tai man ir dar daugiau. Gerbiami Europos parlamento nariai. E, e, draugystė, solidarumas, bendros vertybės, įvairovė. Ši Europa laukia mūsų šiandien. E, dabar pereisame prie žalios ekonomikos, e, skaitmeninė ekonomika beldžiasi į mūsų duris. Visa tai yra labai svarbu ir mes turime skatinti sanglaudą, turime gyvendinti reformas, kad ne vienas žmogus, ne vienas regionas nebūtų palikti nuo šaly. Atsiliepkime į šį kvietimą kartu, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į šį kvietimą. Mm, todėl man tenka garbė E, siūlyti savo kandidatūrą, užimti komisarės pareigas atsakingos už reformas ir sanglaudą. Ir su didžiausiu malonumu esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Ir dėkui abiem kalbom - prancūziškai ir portugališkai. Pone paskirtoji komisarė, dėkoju kad taip nepriekaištingai laikėtės jums skirto pasisakymo laiko. E, galėsime pradėti diskusiją ir pirmiausia klaus koordinatoriai atstovaujantis politinėms frakcijoms. Kaip jau sakiau, penkios minutės yra skiriamos. Klausimas, jam skiriama viena minutė, atsakymui dvi minutės, e, paskui papildomas klausimas viena minutė, atsakymas ponios paskitosios komisarės viena minutė. Pirmiausia, suteikiu žodį mūsų kolegai Andrei Novakov, EPP frakcijos vardu. Prašau. Pone paskirtoji komisarė, galiu šiandien didžiuotis, kadangi šiandien mes turime labai stiprią EPP sanglaudos komandą. Visi kalbėjo apie biudžeto mažinimą, apie e, nubraukimus pinigų. E, O mes pasirūpinime, kad parlamentas patvirtintų stiprią poziciją dėl sanglaudos ateities. Ta pati komanda e, pritarė jūsų siekiui pradėti dėrybas dėl sanglaudos ateities. Todėl noriu paklausti, ar jūs pritarsite parlamento poziciją ir ginsite uh, sanglaudos biudžetą, kaip jį siūlo parlamentas, ar vis dar norėsite jį mažinti, ką siūlo ankstesnė komisija. Ar pritarsite, kad bendro finansavimo tai, e, procentas skurdžiausiams regionams neturėtų būti e, mažesnis, nes jie juk skurdžiausi regionai. Pone Novakovai, labai ačiū už klausimą. Jis man padės atskleisti tam tikras savokas Komisijos pateiktas pasiūlymas yra pagrindas tolesniam darbui. Tik tiek. Pradinis dokumentas, ten yra teigiamų dalykų ir visiškai tinkamų dalykų. Tuo pat metu egzistuoja ir didžiulė kliūtis. Mes čia diskutuojame apie biudžetą ir daugiausia apie išlaidas, o dėl pajamų tarėsi jūs parlamentas ir taryba, valstybės narės. Taigi abi teisėgūros institucijos suformuos geriausią biudžetą, kurį mes tada panaudosime. Aš komisijoje ir visur, kur įmanoma, sieksiu didžiausio įmanomo biudžeto. Ne tik dėl to, kad kandidatuoju į šį postą, bet ir dėl to, kad tikiu, kad Europa uh, negali aukti, negali gilėti ir turėti mažiau lėšų savo politikai. Galutinis rezultatas be abejo bus šiek tiek mažesnis, todėl politikos valdymui reikės skirti didelį dėmesį, reikės mums gerai įvertinti sektorinės politikos platesnį poveikį. Tuo pat metu, kiek bus veiksmų laisvės, tiek aš kovosiu uh, ir mano kolegos man padės, kovosiu už kuo didesnę finansinę perspektyvą, kad galėtumėme duoti tų rezultatų, kurių žmonės tikisi. Ačiū už atsakymą, ponė paskirtojo komisarė. Pritariu, sanglaudos politika yra mūsų sąjungos traukos centras. Tačiau sunku paaiškinti kitiems, kodėlgi taip lietai gyvendinama sanglaudos politika. Kaip jūs aiškinsite šį reiškinį, juk įgyvendinimo procentas kol kas labai žemas, vos 30 procentų. Atsakymas. Mums reikia išsiaiškinti, kokias sąlygas turi atitikti naudos gavėjai, kad gautų paramą atitinkamai labai aiškiai pasisako komisija savo pasiūlymą, supaprastinimas yra aukščiausias prioritetas, daugiau nei 80 e, pasiūlymų pateiktas, kam, kaip suprantu, pritarė ir parlamentas ir jie bus įgyvendinti. Tikiuosi, kad mes ir parlamentas galvosime vienodai. Mano tikslas - užtikrinti, kad būtų rezultatai. Tuo pat metu, jeigu jų trūkdo kažkas siekti, tai reikia šalinti priežastis bei dirbti greičiau, kad piliečiai pajustų mūsų visų pastangų rezultatus, kad Europa galėtų veikti ne kaip suskaldyta erdvė, o kaip vieninga erdvė, kad kiekvienas europietis, kad ir kur be gyventų sąjungoje, jaustusi šio bendro projekto dalimi. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį socialistų frakcijai Konstanca Krėl. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisarė Ferrera, brangioji Eliza. Sąjunga susiduria su didžiuliais iššūkiais - globalizacija, skaitmenizacija, kova su klimato kaita, darbo vietų kūrimas ir kitos problemos. Sanglos politika, kaip ji gali prisidėti mažindama skirtumus tarp regionų ir e, kaip jie gali pasirūpinti, jog pasieksime užsibrieštų tikslų. Gerbiamoji narė, mūsų turima programa atsako į jūsų minėtas problemas sanglaudos mes negalime paspartinti. Reikia dirbti atsargiai, reikia labai apgalvotai panaudoti turimas lėšas. Jų gali būti ir šiek tiek daugiau, bet vis tiek nepakankamai. Turime galvoti plačiau, yra toks globalus elementas svarbu užtikrinti tokius pokyčius kurie atsilieptų į ateities iššūkius. Tvarumas, skaitmenizacija, naujoji skaitmeninė visuomenė. Reikia būtent tam skirti lėšas, o greta egzistuoja ir mažiau pažengę regionai, kurie nusipelno taip pat didžiausio mūsų dėmesio. Aš dar čia paminėčiau ir nuošaliuosius regionus, Kai kurie regionai išgyvena ypač skaudžius pokyčius, pavyzdžiui, anksčiau buvo stipriai industrializuoti regionai, dabar susiduria su naujomis problemomis, reikia jiems ypatingai padėti. Reikėtų skirti ypatingą dėmesį regionams, kur naudojamos įvairios taršios technologijos, akmens anglis, uh, atitinkamai sukurtas fondas sąžininga perėjimui. Visą tai, manau, mus įgalins panaudoti turimas priemonės pagal regionų poreikį. Turimas lankstumas padės paspartinti visą konvergencijos procesą. Ačiū. Antrasis klausimas. Jūsų nuomonė, kaip sanglaudos politika gali prisidėti prie kovos su klimato kaita ir kaip gali padėti sąjungai sukurti anglės požiūrių neutralią ateitį, bei kur jūs matė, matote sanglaudos politikos vietą naujajame S žaliajame kurse? Ačiū. Svarbus klausimas. Šiai dienai pasiektas kompromisas – dėl regioninių fondų 30 procentų skirtų pajamų ir išmokų iš regionų fondų per 21-27 finansinį laikotarpį bus skirta su klimato kaita kovojantiems projektams, o iš Anglos fondų šiam tikslui bus skirta 37 procentai. Abu šie fondai sudaro 25 procentus S biudžeto kartu su socialiniu fondu net vieną trečdalį. Taigi bus mestos didžiulės lėšos, kurios duos naują impulsą greitesniam užsibraštų klimato srityje tikslų siekimui. Praeitie mes dėjome tam tikrų pastangų, pavyzdžiui, 21 procentas egzistavusio biudžeto buvo skirtas klimato projektams, dabar tas procentas padidėjo. Greta to egzistuoja nemažai biudžeto eilučių, kurios leis pasinaudoti finansiniu svertu ir tokiu būdu dar labiau padidinti klimato sričiai skirtą finansavimą. Ačiū. Toliau Renių frakcijos vardu kalbės Andrei Knotek. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras, ponė Ferrera. Niekada nebejočiau sąžininko perėjimo fondo, nes tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie perėjimą prie mažanglės ekonomikos. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip atrodys šis fondas, kaip jisai bus finansuojamas, kaip atrodys e, reikalavimai keliami projektams finansuoti iš šio fondo. Uh, sanglaudos politikai ateinančioje daugiametėje perspektyvoje yra numatyta mažiau lėšų. Galbūt galima būtų išgirsti jūsų garantiją, kad šio fondo finansavimas nedarys papildomo poveikio ir spaudimo biudžetui. Gerbiamas parlamento nary, ponė Andrei Knotek. Jūsų klausimas yra nepaprastai svarbus, nes sąžininko perėjimo fondas išrinktai pirmininkiai yra e, vienas iš šių naujos komisijos prekės ženklų. Mm, be kita ko ir šiame parlamente 2018 metais buvo patvirtinta rezoliucija šio požiūriu. Ir Taip pat aš matau čia vieną iš bendra pranešėjų, būtent prašant 1,8 milijardų eurų paramos. Bet parlamentas taip pat prašė ir 1,3 nuo bendrų nacionalinių lėšų, kalbant apie šį fondą. Aišku, kad mes visi kalbame tik tai apie parengiamąjį darbą, kaip paskirtieji kandidatai. Ir šio požiūrio aš galiu pasakyti, kad reikėtų derinti įvairius elementus darbo vietoje su socialiniais elementais, tam, kad perkeltumėm tuos regionus į naują paradigmą. Paradigmą labiau susijusią su klimatu, labiau susijusią su tvaria ateitimi. O dėl finansavimo šiam fondui. Galiu pasakyti, kad e, tampriai dirbsiu su e, e, Žaliojo komisijos kurso komisaru vykdomuoju e, vicepirmininku, taip pat ir su kitais susijusiais komisarais. E, Ir man atrodo, kad mums reikia naujų lėšų, naujų šaltinių, bet aš negaliu duoti pažadų. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į patį mechanizmą ir tuomet reikėtų galvoti, kaip organizuoti šio fondo finansavimą. Bet e, toks fondas egzistuos, siekiant atsižvelgti įvairius regionus, kurie labai smarkiai priklauso nuo e, pramonės gamybos, nuo anglės ir nuo e, energijos vartojimo. Ačiū. Aš norėčiau pasteirauti dėl anglių gavybos regionų, kuriems e, ypatinga poveikį padarys pereimas prie mažanglės ekonomikos. Aš norėjau jūsų paklausti, kaip jūs vertintumėte e, tų regionų vaidmenį, nes jie, būtent tie regionai, kuriuose buvo daug suvartojama anglės ir bus naudos gavėjai. Šio Sažininko perėjimo fondas tai yra atsakas siekiant reaguoti į tokią kompleksišką perėjimo situaciją. Sanglaudos lėšos turės, skir, turės būti skiriamos vietos lygių, siekiant šios regionus perkelti į naują paradigmą, kaip, kaip kad paminėjau anksčiau. Dėl konkrečių tikslų kol kas negaliu pasakyti, ar tai bus vienintelis atvejis. Turėsime išanalizuoti visus atvejus, kuriems reikės skirti paramą. Tačiau labai svarbu bus padėti šiems regionams pasivyti likusius ir greitai atsikratyti jų pečius slegiančią naštą, visą Europą slegiančią naštą. Ačiū. Toliau ponas Niklas Nynas užduos klausimą žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponė Ferreira, klimato kaita yra labai svarbus klausimas šiam komitetui ir kaip tik apie tai ir teirausiuosi, nes tai yra didžiausia grėsmė žmogui, didžiausias iššūkis ne mums, vien tik europiečiams, apskritai žmonėms. Tad reikia veiksmų Ir mes matome, kad jauni aktyvistai protestuoja siekdami veiksmų aplinkos srityje. Ir taip pat matėme aiškius įgaliojimus mums suteiktus klimato srityje per rinkimus. CO2 išmetimus naujoji komisija ir naujojosios komisijos pirmininkė nori sumažinti 55 procentais iki 30 metų. Ar jūs, ponė Ferreira, užtikrinsite, kad sanglaudos politika bus siekiama šio tikslo, kad lėšos klimato veiksmams finansuoti sudarytų apie 50 procentų išleidžiamų lėšų? Ar bus įmamas e, suvienytų pastangų įvairiuose generaliniuose direktoratuose ir ar užtikrinsite, kad įvairiomis programomis bus siekiama dekorma, dekorbanizuoti ekonomiką? Atsakymas - kova su klimato kaita negali būti kažkaip tai paskirstita įvairiose srityse. Ta kova turi būti integruota visose politikos kryptise. Ir buvo numatyta aiški pirmininkės pozicija šioje srityje. Labai svarbu organizuoti darbą atidžiai, operuojant įvairiais turimais instrumentais. 30 metams yra numatytas tikslas. Taip pat ir 50 metams tikslas yra numatytas. Ir tai reiškia reikšmingas investicijas jos turės būti susijusios ne vien tik su sanglaudos politika, be jokios abejonės su ją, bet yra ir įvairių ribų įvairiems regionams, prašant minimalių pastangų nuo 30 iki 60 procentų priklausomai nuo regiono išsivystimo lygmens. Tai reiškia bendradarbiavimą su inovacijų fondu, su uh, perskirstimų įvairių egzistuojančių e, priemonių, kalbu apie InvestEU, kalbu apie prisitaikymo fondą. Tai reiškia, kad mes turime suderinti įvairiausius e, instrumentus e, tam, kad eitumėm tuo keliu siekiant tikslo, bet turime suprasti, kad e, Viskas bus nelengva, kainuos nemažai, tačiau kiekvienas turi pasirinkti tinkamiausią kelią ir tinkamiausią greitį. Bet iš tikrųjų akivaizdi yra šios komisijos DNR šio, um, šio, šio požiūriu. Ačiū. Regionai, kurie, kuriuose dabar yra energijai imlios pramonės šakos. Jos priklausys nuo e, paramos. Mes kalbėjome jo apie sąžininko perimo fondą, bet mes taip pat kalbame ir apie e, anglims imlius regionus. Mes kalbame apie regionus, kuriuose nebūtų iš viso išskiriama CO2. Ir mes galime mm, pasiekti šį tikslą tik tai tuo met, jeigu regionai bus pasirengę keistis visapusiškai. Tai susijęs su ekonominė, socialinė e, dimencija ir tai reiškia milžiniškas investicijas į žmogiškai ir kitokį kapitalą. Ar jūs pritarėte tam pereimui prie e, anglės neišskiriančios ekonomikos iki 30 metų pagal Paryžiaus sustarimą ir kaip jūs sieksite, kad būtų siekiama sumažinti skurdą tiksliniuose regionuose ir taip pat norėjau paklausti dėl prekybos taršos leidimais. Ar jūs galvojate... kad ir e, šioje srityje taip pat reikėtų uh, suteikti paramą iš pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Taip iš tikrųjų mes turėtumėm pasinaudoti ar pagalvoti apie lėšų naudojimą ir prekybos taršos leidimais srityje. Ir aišku, kad negalėsime veikti sėkmingai, jeigu neapjungsime investicijų elemento, socialinio elemento ir likusio elemento. Uh, Kai mes kalbame apie vietos lygmenį, visą tai yra svarbu. Ir taip pat mes turėtumėm apjungti sąžininko perimo fondą su penktuoju tikslu, kuris yra integruotas į įvairių priemonių kontekstą. Turiu galvoje sanglaudos politiką ir patvirtintas gairias. Tad šiems regionams e, reikalingas bus e, tvarus kelias siekiant jūsų paminėtų tikslų. Ačiū. Toliau ID frakcijos vardu kalbės Frančiska Donato. Kalbėsiu itališkai. Dėkoju. Pone paskirtoji komisarė, labai vertinu jūsų atvirumą ir pasirengimą bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mano klausimas būtų toks. Europos komisija ma, e, ketina mažinti Europos kofinansavimo procentą struktūriniams Europos fondams, sakydama, jog krizė, kuri leido didinti tuos procentus, dabar jau yra praeitis. Tačiau a, salų regionams, periferiniams regionams, kaip štai vienam iš Italijos regionų, tokių reikėtų turėti tą didesnį kofinansavimo procentą. E, ar galima būtų numatyti tam tikrą moduliavimą tų kofinansavimo procentų, priklausomai nuo to, kiek išsivystęs yra vienas ar kitas regionas? Ką matote apie tai? Atsakymas. Dėkoju už šį klausimą. Manau, kad vystimosi klausimas, kurį paminėjote, susijęs su Italijos pietų regionais yra tas klausimas, kuris nusipelno paties didžiausio mūsų dėmesio nes iš to galima geriau suvokti, kaip sunku kartais yra pakeisti vieno ar kito regiono dinamiką, paspartinti ją. E, dėl to turėtume prisiminti, kad e, privalu turėti tvirtas institucinės struktūras, kurios užsimtų struktūrinių fondų valdymu. Reikia atlikti reikiamas analizės ir priimti sprendimus, tačiau taip pat, manau, reikia atsižvelgti į specifines kiekvieno regiono sąlygas ir jų skirtumus. Tai yra tas klausimas, kuris įklaužiai susijęs su to, kur jūs uždavėte, e, kofinansavimo procento reikalai. E, kaip žinia, 2009-aisiais kofinansavimo procentas buvo padidintas, aš kalbu apie bendrijos kofinansavimą įgyvendant nacionalinius projektus. Tikslas buvo padėti įveikti dėl 2008 metų krizės iškilusius sunkumus. Ši priemonė leido imtis anticiklinių priemonių ir kompensuoti finansavimo sumažėjimo nacionaliniu lygmeniu. Tačiau tuo pat metu reikėjo tinkamai atlikti tokį kalibravimo darbą, sulyginimo darbą, kad uh, viskas būtų atlikta nepriekaištingai. Ir šiuo atveju skubėti nereikia. Kofinansavimas negali būti, dėl kofinansavimo negali būti priimamas sprendimų, kol nežinoma konkrečios vieno ar kito regiono situacijos. Ačiū. Aš turiu dar papildomą klausimą jums. Daugiametinėje finansinėje programoje yra numatytas lėšų mažinimas anglaudos politikai ir BŽUP. Ar galėtumėte pasiūlyti ką nors, kad struktūrinė politika nenukentėtų, nes jeigu jinai nukentės, vadinasi, susilpnės pati struktūrinė politika ir bus skatinamos kitos politinės rytis, o to nereikėtų. Ačiū. Atsakymas. Aš asmeniškai manau, kad naujos politikos turėtų sulaukti naujo finansavimo, o tradicinės politikos, kurios yra vis svarbesnės, sanglaudai gyvendinti ir be ŽUP antrasis ramstis neturėtų būti savotiška mana, iš kurių nuolatos finansuojami nauji fondai. Bet ES biudžetas reikšmingai sumažės. Atsiras naujų reikalavimų ir prioritetų, reiks juos atsižvelgti. Todėl galėčiau uh, pridurti tą atsakymą, kurį atsakiau į pirmą klausimą. Teisėkuros procesų dalyviai priims sprendimus. Ir jeigu bus pagerinta DFP, viskas bus nukreipta teisinga linkme. E, komisijoje kovosiu bent jau, kad būtų bandoma eiti šią linkmę. Manau, kad atėjo laikas, kad kiekvienas iš mūsų ir Europos parlamentas, Europos komisija, kuri pateikė daug šią kryptim nukreiptų siūlymų, pasiūlytų sprendimų dėl nuosavų išteklių didinimo. Ačiū. Rafael Vito. EKR e frakcijos vartų. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti komisarė, jog labai man patiko tai, ką jinai sakė. Įvadinėme pasisakymę, manau, kad daug klausimų e, ir atsakymai juos yra nuoseklus ir aiškiai parodo jos rimtus ketinimus dirbti. Aš norėčiau dėl makroekonominio sąlygiškumo klausti. Europos parlamentas dėl peržiūro šio dokumento e, nepritarė siūlymams peržiūrėti tą dokumentą, o mano klausimas būtų toks, ką jūs manote e, šiuo klausimu. Ar galėtumėt e, garantuoti štai ką? Europos komisija nesims kitų priemonių šiuo klausimu, ta pačia linkme, kokiu buvo bandoma imtis. Dėl saligiškumo. Baigianti darbą komisija siūlo DFP naują saligiškumą numatyti - teisės viršenybę. E, galima būtų nutraukti finansavimą tai valstybei, kuri e, teisės viršenybės principą pamina. E, ir ką, ką Jūs manote, ar teismas galėtų siūlyti priimti tokį sprendimą reikalui esant prieš vieną ar kitą valstybę? Atsakymas. Ponas Europos parlamento narė, ačiū Jums už klausimą. Kai dėl makroekonominio sąlygiškumo aš, kai dirbau Europos parlamente, atkreipiau dėmesį į tą riziką, kuri galėtų kilti gyvendinant šį principą procikliškai. Nu, dėl to sakiau, kad nu, gali nukentėti regionai, savivaldybės, e, nedidelės įmonės, kurios e, neturės galimybę elgtis kitaip, nes e, tuomet joms tektų mažiau viešųjų investicijų. Europos komisija, aišku, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės viršenybės principų, tai yra numatyta komisijos siūlymuose. Ir, aišku, e, bus nuostatos, kurios numato, kada, ten, kada tos e, finansavimo suspendavimo priemonės gali būti taikomos automatiškai. Šiaip ši tema labai jautri, taisyklės yra, jos yra tokios, kokios yra. Įvykus, tai, e, įvykus e, rimtai ekonominiai kriziai, Europos komisija gali siūlyti atidėti mokėjimų sustabdymo sprendimai, kaip pažeidžiami teisinės valstybės principai, teisės viršenybės principai. E, tokiais atvejais geriausia yra taikyti teisės aktus, fondų valdymas kaip numatyta įstatymuose, reikalauja, kad šalis būtų laikomos tokiomis, kurios laikosi demokratinių institucijų veikimų principų. Todėl, jeigu kyla rizika šioje srityje, Europos komisija yra įpareigojama e, atlikti patikrinimą, pateikti klausimus ir reikalų esant stabdyti mokėjimus. Tai štai tokį atsakymą galiu Jums pateikti Jūsų užduotus klausimus. Dėkoju. Turiu papildomą klausimą dėl stabilumo pakto ir nacionalinių išteklių. Daug kartų buvo sakyta, jog reikia bandyti E, taikyti finan, kofinansavimą numatytą Europos socialinėme fonde. Ką Jūs apie tai manote? Įgaliojimai yra numatyti, sako ponė paskirtoji komisarė. E, išrinktoji Europos komisijos pirmininkė sakė, kad lankstumo maržas būtų galima peržiūrėti, e, kaip yra, nes tai yra numatyta socialinėme fonde, jo nuostatose, tai yra viena iš galimybių Seniau esame apie tai diskutavę Europos parlamente, kai kalbėjome apie tuos vadinamosios auksinės taisyklės taikymą. Aš manau, kad negalima taikyti kažkokių izoliuotų paskirų išimčių. Turime turėti aiškias taisyklės. Tam reikės renkti diskusiją Europos komisijoje, kur ketinu aktyviai dalyvauti kartu su kolegomis. Bendradarbiausiu su komisaru Dombrovskiu Jis irgi yra paskirtasis komisaras, taip pat su komisaru atsakingu už ekonomikos reikalus. Visi kartu mąstysime apie Europos socialinį fondą. Tų klausimų atidėti iš šoną negalima. Dėkoju. Baigiame pirmąjį klausimų turą, leisdami dar paklausti poniai Mitchells iš GUE frakcijos. Prašau. Ačiū ponė Ferrera, be abejo labai džiaugiuosi jūsų užmojais, kuriuos dar kart patvirtinote, būtent iki šių metų pabaigos susitarti dėl teisėkuros uh, dokumento rinkinio skirto sanglaudai, bet mane kiek apstulbino, kad jūs atsakydama raštu, ne, uh, kiek nesobėjojote uh, dabartinės komisijos pasiūlymais jums tarsi pakanka dviejų prioritetų - novatoriška ir e, skaitmeninė ekonomika, klimato kaita, bet sanglauda yra daug daugiau. Jūsų nuomonė, socialinė sanglauda, ar ją reikėtų remti ekologinė ir socialinė e, permaina, taip pat bazinės pajamos. Ar jums šios temos aktualios? Gerbiamoji narė, nesu tikra, ar gerai supratau jūsų klausimą. Jeigu jūs kalbate apie komisijos e, pasiūlymą, tai jūsų minėti dalykai jame atspindėti. Aiškiai suvokiama, kad jeigu yra intervencija tam tikrame regione, socialiniai, ekonominiai, klimato elementai turi būti apjungti. Visa tai užtikrins sėkmingą intervenciją. Tačiau jeigu aš neteisingai jūs supratau, tai jeigu galite patikslinkite savo klausimą. Aš bandžiau paklausti dėl socialinės sanglaudos ir gyvenimo standartų suvienodinimo. Tai yra sanglos politikos tikslai, tačiau jie nukišti į paraštės. O papildomas klausimas dėl Europos semestro, jūs būdama parlamento narė labai teisingai kritikavote, kad Europos semestras yra vargiai demokratiniu vadinamas procesas. Ar įsivaizduojate konkrečias struktūrinės reformas, kurios orientuotos ne į pelno didinimą, nulinį biudžeto deficitą, o į realių gyvenimo sąlygų ir gerovės didinimą. Dėkui. Ačiū. Struktūrinės reformos, mano nuomonė, turėtų užtikrinti tiek eurozonoms, tiek e, šalims kandidatėms, sąjungos narėms, šalims kandidatėms užtikrinti kuo vienodesnį gyvenimo ir gyvenimo kokybę. Konkretus pasiūlymai teiktini ir aptartini su parlamentu. Čia pasirinktas tikrai bendrijos teisėkros metodas reikia įtraukti visas suinteresuotasias pusės, tuo pat metu reikia žiūrėti ir į užmojo mastą, nes kartais tikrai reikia žiūrėti toli, kad būtų pasiekta užsibrieštų tikslų, o solidus finansavimas iš vienos pusės, bet ir pakankamas biudžeto finansavimas turi išlikti, negali nukentėti valstybių konkurencingumas per šį finansavimo laikotarpį padaryta neblogos patirties, techninė pagalba reformoms, apmokomi žmonės, kursai organizuojami, padedama reformuoti švietimo, mokesčių sistemas. Tokiu būdu užtikrinsime kuo vienodesnės sąlygas, beje mes savo pasiūlymais tuo ir siekiama – kalbėsiu angliškai. Valstybių reformų programos. Jų turinys daug platesnis nei buvo vos prieš kurį laiką. Bet kuriuo atveju darbo laukia daug, pati procedūra turi veikti geriau, į parlamentas įtraukiamas, reikia čia ir platesnio įtraukimo, mums reikia teikti rekomendacijas orientuotas į realią valstybių situaciją. Makroekonominis disbalansas taip pat naikintinas, aš bandysiu suformuoluoti darbų tvarkę, kuri būtų rimta, pagrista ir įgyvendinta. Na, tai yra politika, kuri atitinkas sanglaudos reformų politikos tikslus. Taigi baigėme pirmąjį diskusijų raundą, dabar Kiti klausimai, ponas Arimo. Senora Ferreira. E, labas vakaras. Tęsiu vokiškai. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Dėl to pasiteirausiu, programa Interreg jums žinoma, statyti sienas, ne tik sąjungos viduje, bet ir e, su kaimininėmis valstybėmis. Interreg padeda mūsų piliečiams e, paprasčiau įveikti sienas bei e, kasdieniškiau suvokti ES. Labai gaila, kad busimajam finansiniam laikotarpiai sumažintas e, finansavimas nuo 10,2 iki 7,4 e, procentų, 30 procentų. Kadangi esu pranešėjęs Interreg klausimų, tai nepritariu jūsų minčiai išsakytai raštu, kad šis sumažinimas yra nusaikus arba adekvatus. Sakyčiau, priešingai, sakyčiau, šiandien, kai auga nacionalizmas, mums reikėtų daugiau, o ne mažiau lėšų skirti tam, kad įveiktumėme sienas. Todėl jūsų teiraujuosi, ar palaikysite mano siekį, kad e, kovoja su taryba, kad išsaugotume bent esamą finansavimo lygį šiai programai, beje, tas Component 5, tas tarp regioninis inovatyvus investavimas. Ką Jūs apie tai galvojate? Ar gerai, kad šis penktasis komponentas bus į kitą fondą perkeltas? Trečiasis klausimas – Interreg Europe programa komisija jos visiškai atsisakė. Dėkui. Ačiū už klausimus. Aš pasitaisysiu gal šiek tiek savo atsakymuose raštu tikrai nekalbėjau apie tai, kad sumažinimas ir adekvatus. Aš sakiau, kad pasiūlymas adekvatus, taigi tinkamas atsižvelgiant į esamą situaciją. Ne sumažinimai tinkami, bet pasiūlymas tinkamas esamoms aplinkybėms. O tuo pasiūlymu, kaip minėjau, galime pradėti dirbti remiantis. Jūs žinote, kad Mes kaip tik formuojame pakankamai plačius ir ambicingus tikslus. Tikrai nėra prasmės stabdyti finansinės programos e, formavimą. Interek labai įdomi programa Šiaurės Galisijoje, Ispanijoje. Aš dešimtajame dešimtmetyje praėjusio amžiaus dirbau su regioniniais projektais, nuostabi patirtis. Aš tikrai netikiu, kad komisija realiai planuoja sumažinti finansavimą į tereik. Čia reikia stengtis suderinti interesus ir išsaugoti interesą. Aš esu pasirengusi to siekti. Žinoma, sunku aptarti programos aplinkybės ir sąlygas išsamei, padaryti tą šiandien sudėtingą. Tiesiog galiu pažymėti, kad reikia palaikyti tokias programas kaip Interreg, skatinti programų metu sukauptą patirtį perduoti. Praeitie mes susidurdavome neretai su fizinėmis sienomis, kurios stabdydavo ir bendravimo žmonių gyvenančių kaiminystėje. Taigi, Interreg, aš e, atveju jūs tikrai palaikysiu. Ačiū. Beje, reaguojant į jūsų paskutinį sakinį, Brexit ir dabartinė padėtis Interreg yra labai naudojamas Jungtinėje karalystėje, ten įgyvendinama 500 Interreg projekto. Jungtinė karalystė susitarusi yra išstojimo sutartį, kurios e, dar neratifikuoja ir netrodo, kad ratifikuos. Ten įsipareigojama iki tam tikro laikotarpio išsaugoti Interreg finansavimą programoms ir iš vis neaišku, kas nutiks, jeigu breksitas bus be susitarimo. Šis istoriškai daug problemų turintis regionas e, tikrai gauna daug naudos iš Interreg, nes būtent žmonės turi susitarti, įgyvendinti bendrai tam tikrus projektus. Ar pritarsite mano nuomonę, kad Interreg e, finansavimo mašinas pakenks panašiems regionams ir jų situacijai, bei kaip jūs žvelgiate į Interreg ateitį šiame regione, jeigu bus Brexit be susitarimo? Ačiū. Kažką suplanuoti, suplanuoti, kalbant apie breksitą, nepaprastai sudėtinga, temos sudėtingos, nelabai aiškios pasiekmes breksito be susitarimo. Aš suprantu, kad yra parengtas e, tam tikras laikinas planas, vadovaujantis Europinio solidarumo principais yra numatyta galimybė teikti skubę pagalbą, pagalbą blogiausių atveju, ypač tiems regionams, kurie yra Junktinės karalystės kaiminystėje ir tiesiogiai nukentės nuo breksito, ypač be, nuo breksito be susitarimo. Niekas nenori breksito, tačiau jeigu jis taps realybė, tai reikės išnagrinėti visas programas, tarp jų ir Interreg. Šiai dienai mes turime parengę planą, ką reikės daryti, reaguojant į didžiausias problemas, taigi skubi pagalba bus teikiama fitosanitarijos mokesčių sistemoms bus numatyta parama su problemomis susidurėčiam verslui ar asmenims. Jūs įspėjate, kad gali būti prasta situacija, Aš įsiklausau, tačiau pažymiu, kad niekas nežino, kom gali baigtis breksitas, ypač breksitas be susitarimo, tačiau mes tikrai didžiai seksime situaciją. Izabel. Ačiū. Toliau Izabel Karolės. Ačiū pirmininkė. Paskirtoji komisarė kalbėjo apie tai, jog yra pasirengusi ginti stiprią sanglaudos politiką. Tai yra svarbu siekiant vidaus rinkos konvergencijos, skatinant investicijas ir kuriant darbo vietas. Tačiau jūs taip pat galėsite valdyti ir struktūrinės reformas, tačiau jos turi eiti kojo kojant su investicijomis. Kaip jūs apjungsite šiuos du tikslus? Nes daugelio atveju šie aspektai tarsi gali prieštarauti vienas kitam. Kaip jūs užtikrinsite tai, kad fondų naudojimas pirmiausiai reikštų didesnę sanglautą, geresnės kokybės darbo vietas? E, darbo jėgos kvalifikacijos kelimui turėtų teigiamą poveikį. Ir kaip jūs sieksite neutralaus poveikio klimato ekonomikos? Ačiū, ponė. Labai daug laiko, man taip atrodo, mes tik tai kalbėjome, Ir siekiame euro. Kodėl? Todėl, kad euras padeda užtikrinti laisvą e, konkuravimą be kitų stabilizavimo priemonių, kaip antai e, devalvavimo ir taip toliau ir panašiai. Siekiant veiksmingos konvergencijos reikalinga tokia politika, kuri užtikrintų tokius investicinius pajėgumus, kuriais šalis galėtų greičiau eiti pasirinktų kelių. Struktūrinės reformos man reiškia bendrą kontekstą su Europos semestru ir dėl jų reikia labai aiškiai kalbėtis su šalimis naudos gavėjomis. Būtent tai turėtų būti atitinkama sutartis, kaip siekiama tikslo ir priklausomai nuo tikslo arba bus skiriama parama arba ne. Tad aš galėsiu valdyti vieną vertus sanglaudos politiką, kita vertus struktūrinę politiką ir nebūtinai jos prieštarauja viena kitai. E, kai mes kalbame apie reformas, mes turime pirmiausiai turėti galvoje erdvės aspektus. Nes labai svarbu, kad abi politikos sritis viena kitą papildytų. Aš kalbu apie nuodugnes e, reformas, nes jos turi prasidėti nuo sanglaudos politikos. Nes kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie švietimo sistemos reformą, tai jie galima prisidėti prie žmogiškųjų išteklių naudojimo. Kitaip tariant, tos abi politikos įsritis turi papildyti vieną kitą, jos negali viena kitos ignoruoti ar paneigti. Struktūrinės reformos eina kojo kojon taip pat ir su mūsų bendra valiuta, tai yra įtvirtinta sutartyse ir tai reikia gilinti, gilinti kaip ir visą Europos vienymosi projektą. Ačiū. Aš norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip Europos semestro kontekste bus siekiama tvaraus vystimosi tikslų? Atsakymas, kai kalbame apie Europos semestrą, Kalbame apie atitinkamas šalims skirtas rekomendacijas. Tos rekomendacijos turi padėti pagreitinti konvergencijos procesą. Ir šiame procese nepaprastai svarbu turėti galvoje, kad uh, turi būti siekiama ne kažkokio bet kokio augimo, o tvaraus augimo. Mes kalbame ne vien tik tai apie aplinkos ir klimato matmenį, mes kalbame apie socialinį matmenį, kalbame apskritai apie e, bendrą vystimosi subalansuotumą. E, reikia atsižvelgti į augimo kokybę. Toliau žodis yra suteikiamas vicepirmininkui e, Kristijanui Gynėja, prašom. Nepaisant e, kalbų apie supaprastinimą Briuselėje ir valstybėse narėse, mūsų naudos gavėjai skundžiasi e, biurokratiją. Kaip jūs užtikrinsite supaprastinimą vietoje? Jūs savo žanginėje kalboje kalbėjote apie supaprastintas išlaidas. Aš pritariu šiam metodui, mes jį pradėjome taikyti Rumunijoje, kai buvau eurofinansavimo ministras, tačiau dėl šio požiūrio kyla ir problemų, nes e, buvo kalbama apie konsensusą dėl ateities sprendimų, e, dėl Europos audito rūmų sprendimo. Žinau, kad auditoriai yra nepriklausomi, tačiau mes turime neišleisti iš akių. Kių naudos gavėjų, galbūt reikėtų bendradarbiauti su ECA ir reikia turėti galvoje, kad naudos gavėjai kaip savoka yra interpretuojama skirtingai skirtingose institucijose ir struktūrose. Ačiū. Man atrodo, kad jūsų paminėta tema yra nepaprastai aktuali. Kažkas yra sakęs per vieną tokį neformalų pokalbį, e, kad mažas įmonės. neturi galimybių įdarbinti papildomų darbuotojų tam, kad susitvarkytų su visa dokumentacija. Tai iš tikrųjų prieštarauja tam tikslui, kurio siekiame. Būtent, kad programos pasiektų paprastus piliečius. Ir man nepaprastai svarbus klausimas yra. Tos papildomos 80 priemonių, kurios yra pasiūlytos, nes jomis turi būti siekiama užsibriešto tikslo. Manyčiau, kad mes turėtumėm daryti nuolaidų naudos gavėjams ir aišku stebėti visą procesą ten, kur įmanoma jį supaprastinti. Tam, kad administraciniai procesai būtų suprantami. Bet taip pat turime suprasti, kad tai, kas yra suprantama administracijai, nebūtinai yra aišku naudos gavėjui. Tad mes turime užtikrinti supaprastinimą ir turime apsiriboti tik pačiais svarbiausiais dalykais. Tačiau kita vertus reikia turėti galvoje ir tai, kad negalime sušvelninti saugumo e, mechanizmų. Mes kalbame apie kontrolę, mes kalbame apie stebėseną, apie auditus. Ir jokiais e, būdais negalime paukoti šio matmens supaprastinimo e, tiksl, tikslams pasiekti. Ačiū. Mano antras klausimas būtų apie jūsų tas dvi funkcijas. Nes e, jūsų portfelis vadinasi sanglauda reformos ir struktūra parama struktūrinėms reformoms. Tas naujas sukūriamas generalinis direktoratas taip pat bus jums mm, pajungtas. Tad norėčiau sužinoti štai ką. Yra tokių, kurie galvoja, kad bus saligiškumo, kalbant apie lėšas išleidžiamas reformoms ir sukūriamą sanglaudą. Kaip Jūs galvojate, ar teisinga yra tokia nuomonė? Aš manau, kad ta nuomonė tarsi uh, simbolizuoja grėsmę, esą atsiras kažkokių tai papildomų sąlygų lėšų panaudojimui. Kai mes kalbame apie lėšų įsisavinimą vykdant reformas, pirmiausia, reformos turi būti adekvačios. Už jas turi būti prisimama atsakomybė, valstybių narių autorystė, kad valstybės narės uh, pilnai suprastų, kokias reformas siūlo, kad pačios jas pasiūlytų ir kad jomis būtų prisidedama prie jų augimo galimybių stiprinimo ir konvergencijos greičio. Pažvelgus atidžiai, į darbą, kuris vyko pagal reformų pasiūlymų rinkinį praeitįje, o aš tą miniu, nes tai yra svarbu, kaip pavyzdys, tas darbas buvo remiamas, buvo laikomas labai teigiamu Graikijoje, Lietuvoje. Galiu Jums pasakyti, kad e, techninė parama teikiama 26 valstybėms narėms leido papildyti, padvigubinti e, pajėgumus teikiant techninę paramą, tad e, labai teigiamai visi šie rezultatai buvo įvertinti. Tai Ko mes toliau imsimės? Mes tęsime tokios paramos teikimą tam, kad sudarytumėm galimybės investuoti ir kurtumėm investicinius pajėgumus. Mes siekiame sukurti naują mechanizmą, kuriuo padėtumėm veikti pinigų sąjungai, e, kurioje būtų mažiau grėsmių bei rizikos nei iki šiol. Dėkoju už puikų klausimą mūsų komiteto vicepirmininko dabar žodis kolegai Amaro Alvaro. Dėkoju, pane komisarė. Labas vakaras, ponė pirmininkė ir gerbiami kolegos. Aš atėjau čia į tuos klausimus ir buvau šokiruotas to, kas manęs laukia. Labai nuoširdžiai pasakysiu, man kilo tam tikrų baimių, kaip piliečiui, pirmiausia, ES, jeigu komisarė turėtų politinės valios ir pakankamai politinio ploto, taip sakant, Europos komisijoje, viskas būtų gerai. Bet kol kas dar nekalbėjome apie tai, kokią poziciją užims komisijos pirmininkė. Bet jums, man atrodo, trūksta valios kovoti prieš neteisingus dalykus ir kas yra nukreipta prieš sanglaudus. E, daugiausia e, viso, visais teikiamais privalumais naudojasi turtingosios valstybės ir nukenčia mažiau turtingos, bet tai juk neteisinga. Tai reiškia, kad skurdesni regionai bus ištrinti žemėlapio, taip sakant. To aš išsigandau, kai skaičiau jūsų atsakymus, bet jūsų klausant gal mažiau dabar man baisu. Ar galėtumėt pasakyti, kad jūsų įsipareigojimai skirsis nuo to, kas buvo pasidėsit raštu? Na, jūsų nukastavimas nepagristas, nes, kaip žinote, sanklautos rytį aš dirbau aktyviai jau daug metų. Ne vakar aš čia jaučiu tuos įsipareigojimus tvirtinti sanklaudą. Uh, jeigu e, priimami sprendimai, tai reikia nepamiršti to, kad komisijos siūlymas yra darbo dokumentas. Paskuigi neaišku, kaip tas dokumentas vystysis. Yra siūlomas scenarius, jo metmenys tiksliau. Tai yra, na, toksai protingas scenarijus, nes komisija teikia siūlymą reikės prašyti daugiau šalių dėti pastangų, prisidėti prie es biudžeto, tačiau tuo pat metu e, prarasime vieną grynąjį mokėjimą, atsira, mokėtoje, atsiprašau, atsiras skola, kurios taip greit nepadengsi. Ir čia mes turime vieni jungtinės karalystės pasitraukimą atsiranda naujų sričių - aplinkosauga, migracija, sienų kontrolė, gynyba, saugumo užtikrinimas. Štai kaiminystės politika ir Europa pasaulyje. Visam tam reikalingas finansavimas. Todėl žvelgiu į jūs. Jūs taip pat esate paliesti tos problematikos. Biudžeto komitetas žino, ką reikia sakyti tarybai. O aš kreipiuosi į jūs E, ketinu dirbti kartu su Europos parlamentu, su taryba. Ir norėčiau, kad būtų rastas sprendimas. Žinau, kad čia yra tokių kolegų, kurie labai patyrė šiais klausimais. Trilogo sustikimai jau vyksta. Ir dirbsime taip, kad būtų rastas sprendimas. Pone paskėtoji komisarė, čia yra papildomas klausimas. Jūs sakėte, kad žvelgiate į mus bet mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į jūs, kadangi išrinktoji komisijos pirmininkė ponia von der Leyen kalbėjo apie teritorijas, kur mažas gyventojų tankis ir kalbėjo apie sanglaudos politiką. Tad po to, ką jūs pasakėte, aš dabar tikiu, kad jeigu jums politinio ploto jūsų veiksmas bus palikta, aš manau, kad viskas bus labai gerai. Bet e, manau, kad įsitikinimus reikia paversti realybę, nes iškils sunkumų. Sangaudos politika yra skiriamasis ES elementas, apie tai kalbama sutartise. Jeigu truks išteklių nieko nevyks. Negalima leisti, kad sanglaudos politikai trūktų išteklių, nes e, tuomet tos politikos tiesiog nepavyks įgyvendinti. E, taip pat kofinansavimas neturi būti mažinamas. Paskirtosios komisarės atsakymas. Na, kai dėl išteklių, ne komisija juos numato. Tas susirūpinimas turi būti perduotas tarybai. Valstybės narės turės e, tiesiog prisidėti daugiau toms problemoms spręsti. Kai dėl kofinansavimo procento, na, negaliu atsakyti detaliai, bet kaip žinote, kofinansavimo procentas padidėjo e, siekiant kovoti su krizės padariniais 2009 metais. Paskui reikės detaliai peržiūrėti, kaip būtų galima tą kofinansavo procentą tikslingai reikėtų mažinti, kuris neturėtų būti mažinamas, kad nebūtų e, kliūčių programoms ir reikės grįžti į 2008 metų situaciją prie tokio kofinansavimo procento. Atsakysiu, kad turės daugiau laiko, dabar mano atsakymų laikas baigėsi. Pirmininkas dėkoju, žodis kolegiai Cveterinai Penkovai. Prašau. Ar ji yra salėje? Taip, prašom klausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė paskaitoji komisarė. Aš kalbėsiu bulgariškai jums leidus. Pone Eliza Ferreira. Mes esame viena iš naujųjų valstybių narių. Mes, mūsų šalis pasinaudojo uh, E, teigiamų sanglaudos politikos poveikių, tačiau Bulgarija toliau tebėra viena iš skurdžiausių valstybių Europos Sąjungoje. Aš ir toliau manau, kad ES politikos, kai jas papildo nacionalinės pastangos, gali padėti išspręsti e, įvairius demokratinius ir ekonominius iššūkius, kuriuos patiria regionai atskiri ES. Norėčiau paklausti, kokias specifines priemonės siūlysit, kad būtų suteikta pagalba rytų Europos regionams kad jie galėtų pasiekti ES e, gyvenimo standartų vidurkį. Atsakymas - dėkoju. Sanglaudos politika. Ir yra atsakymas į šio pobūdžio problemas. Neslėpsiu, negaliu pažadėti, kad tie pasikeitimai bus labai greiti nes yra tokių ekonomikų, kurios reikšmingai atsilikusios yra ir čia reikia atkreipti dėmesį daug parametrų. Kartais reikšmės turi visuomenės senėjimas, kur tada sunku kurti įmonės, jeigu trūksta darbo jėgos, jeigu uh, trūksta lėšų. Bet sanglūdus politika turi būti pirmiausia nukreipta į tuos regionus, kur atsilikimas didžiausias. Reikia dirbti kartu, derinant kitas politikas, nes negalima sanglaudos politika negali būti atsieta nuo socialinės politikos ar ekonominės politikos. Taip pat negalima taip pat pamiršti ir prieigos prie fondų aspektų. Ką daryti, kad tie regionai e, nebebūtų tokie atsilikę. Be abejo, tiems regionams reikalingas profesinis mokymas galbūt, geresnė prieiga prie įvairių fondų. Galbūt reikalingos dotacijos institucijoms kurti ar socialiniam audiniui, taip sakant, atnaujinti. Sanglaudos politika be abejo turi teikti prioritetą tiems regionams. Jeigu rūpi teritorinių problemų sprendimas, jeigu randi geriausius būdus, e, jeigu ieškai išeičių ir e, tų, tų išeičių padeda ieškoti ir nacionalinės struktūros, tai tuomet, manau, daug ką gali nuveikti. Daugelį mūsų šalių pan, būta ir anksčiau, ir dabar dar yra panašios patirties. Tad bendradarbiavimas e, regionų lygmenių taip pat čia yra svarbus dalykas. Svarbu mokytis vieniems iš kitų, kad nebūtų kartojamos praeities klaidos. Tiesiog dirbsime kartu. Na ir principas ir toliau yra tas pats, niekas neturi būti paliktas nuo šaly. Reikės rasti priemonių, kad tie regionai vystytųsi ir vytųsi kitus sparčiau. Dėkoju. Papildomas klausimas. Jis yra susijęs su jūsų rašytiniais atsakymais į klausimus. Jūs sakėte, jog pritarėte siūlymui mažinti lėšas anglaudos politikai 10 procentų ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo pat metu yra teikiamas siūlymas didinti nacionalinio kofinansavimo dalį. Tad norėčiau paklausti, kaip tos priemonės E, padės geriau teikti ekonominę pagalbą labiausiai ekonomiškai atsilikusiems regionams. Dėkui. Atsakymas. Na, nekartosiu to, ką jau sakiau. Manau, Europos komisijos siūlymas buvo pateiktas atsižvelgiant į tam tikrą spaudimą. Tai yra tas siūlymas, kuris yra bendro pobūdžio o paskui bus galima diskutuoti dėl kofinansavimo procento. Europos kofinansavimo dalis buvo padidinta, nes kai ES ištiko ekonominė krizė, daugelis valstybių atsidūrė labai sunkioje padėtyje. To šalis negalėjo surinkti reikiamų nacionalinių lėšų kofinansuoti vis įvairiems projektams, nes E, viešasis finansavimas labai sumažėjo valstybėse narėse ir nebebuvo kitos išeities, kaip didinti ES savo kofinansavimo dalį. Kai kurios iš tų problemų tebe išlieka, kai kurios šalis neturi pakankam lėšų ir dabar kofinansuoti projektams, bet aš sakiau, kad tikslas yra toks - pamažu, kad būtų grįžtama prie e, įprastinės padėties, e, kai tik pamatysime, kad ekonomika funkcionuoja normaliai. Be abejo, lėšų bus mažiau, ES skiriamų lėšų bus mažiau, tačiau atsiras šalyse lėšų kofinansavimui. Dėl to e, problema turėtų išsispręsti, o paskui e, tenka kalbėti apie kitą dalyką - kreditai prieiga prie rinkos. Manau, kad būtų galima rasti pasitelkai šias priemonės su, e, už, ne, už nedidelę kaitą ir jos turėtų veikti. Ačiū. Ka, Rūz Karolin klausė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtoji komisarė. Aš štai čia sėdžiu. Esame konstatavę, kad ES finansuoja daugelį projektų, kurie kenkia aplinkai arba kurie yra gyventydami prieš vietos bendruomonių nuomonę. Bernelyg dažnai ekonominiams interesams skiriamas prioritetas ir mažiau kreipiamas dėmesys į socialinius ar aplinkosaugos aspektus. Kai kurios valstybės narės teikia subsidijas iškastiniam kūrui, o tai prisideda prie klimato niokojimo. Ar komisija ketina užkirsti kelią tokiems piknaudžiavimams? pergyvenime klimato kaitos krizę. ES tokiam kontekstui nebegali finansuoti tokių projektų. Dėl to siūlome, kad regio generaliniam direktorate būtų įsteigta pareigybė asmens, kuris spręstų e, šias problemas, kad būtų sprendžiami tokių kontroversiškų projektų įvairūs aspektai. Kaip ketinate užtikrinti, kad bus atsižvelgta į e, aplinkos saugos susirūpinimą, konkretus atvejais, ar užkirstė kelią tam, kad Europos lėšos būtų e, naudojamos Bulgarijoje, Kresna regione, tai yra, nacion... tai yra zona, kuri įeina į Natūra 2000 apsaugos zoną, o ten statomas greitkelis. Atsakymas dėkoju. Jūs e, paminėjote konkretų atvejį, aš patikrinsiu, kas ir kaip, tačiau nemanau, kad yra e, teikiamos investicijos, kurios kenkia aplinkai. Yra tokių investicijų, kurios dabar nefinansuojamos. Pavyzdžiui, anglies kasyklos negauna finansavimo arba oro uostai periferinėse zonose ten reikalinga, norint gauti finansavimą, atitikti visą eilę sąlygų. Jūs minėjote ir greitkelio atvejį, strum. Turiu patikrinti su tuo susijusias detalės. Man atrodo svarbu štai kas. Viena vertus svarbu yra taikyti ES teisės aktus, tačiau kita vertus rasti priemonių įgyvendinti projektus, taip, kad tie projektai galėtų atspindėti tas vertybės, kurios mums visiems svarbus, svarbios. Jeigu e, Natura 2000 zona saugoma yra skelbta, paskelbta tam tikra teritorija, negalima tiesiog nekreipti į tai dėmesio. Tai yra saugoma teritorija, būtina ieškoti alternatyvų, neniokoti tos teritorijos rasti tokių priemonių, kurios padėtų sumažinti neigiamą poveikį tam tikro projekto ten. Manau, kad pirmiausia svarbu laikytis teisės aktų nuostatų ir kiekvienų projektų atveju reikia rasti. Reikia elgtis atsargiai ir rasti pusiausvyrą taip aplinkosaugos interesų ir e, ekonominių e, aspektų. E, nes e, reikia spręsti ir žmonių problemas. Jie turi turėti teisę keliauti, judėti ir neturėti problemų, kai nori pasiekti vieną ar kitą vietovę. Nenoriu leistis į detalės. Europos komisijos tarnybos seka šią situaciją ir aš be abejo irgi domėsiuosi šiuo klausimu. Ačiū už atsakymą. ES finansavimas turėtų būti efektyvus ir tvarus. E, Kresna e, situacija rodo, kad geriau turi būti užtikrinamas e, regioninis vystimasis. E, svarbu teritorinio aprūpinimo problemas spręsti. Ar galite pažadėti, kad visos suinteresuotos pusės bus įtrauktos į struktūrinių fondų panaudojimo e, projektus? 2020 metai bus esminiai kad partneriai galėtų dalyvauti bus, būsimuose projektuose, nes valstybių narių administracijos struktūros renks atitinkamus planus. Tačiau reikėtų priimti teisės aktus, kurie pareigoja traukti vietos bendruomenės į tokių dokumentų rengimą, o tai atrodo vėluos kaip ketinate išspręsti šią situaciją ir kaip galite patikinti visus suinteresuotus subjektus vietose, kad jų balsas bus išgirstas ir kad bus atsižvelgta į tai renkia 2020 metų e, programas, konkrečiai, kad bus įgyvendintas e, įtraukumo kodeksas, kaip 2020 metais ketina užtikrinti, kad vietos bendruomenių balsas bus girdimas, kad jį bus atsižvelgta. Atsakymas. Ačiū už šį klausimą. Manau, kad partnerystė yra esminis dalykas. Reikia įtraukti vietos e, subjektus, jūs paminėjote konkrečius atvejus, aš pasitikslinsiu, kas ir kaip, kas vyksta iš tikrųjų, tačiau vietos e, subjektų įtraukimas, kaip rodo e, patirtis, yra vienintelis būdas padaryti taip, kad, kad projektai būtų galiausiai įgyvendinti, kad žmonės primtų kaip savus tos projektus ir kad e, tai, tai yra svarbu, kad projektai atrodytų priimtini vietos bendruomenėms. Man yra tekę vadovauti tokioms integruotoms operacijoms. Profesinių sąjungų dalyvavimas e, regiono e, asociacijų tam tikrų ar įmonių asociacijų dalyvavimas, savaldybių dalyvavimas buvo pridėtinė vertė kūrintis dalykas. Dėl tų konkrečių atvejų aš turėsiu pasitikrinti, kas vyksta iš tikrųjų bet manau, kad dėl principo yra sutariama Europos komisijoje, dėl to nėra jokių abejonių. Pirmininkas, ačiū. Matilde Andruai klausė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ferreira, Nepaisant skelbiamų sanglaudos teritorinės tikslų, kai kurie regionai tebelieka ir toliau labai skurdus. E, lėšų valdymas nėra optimalus visais atvejais. Kai kurie periferiniai ar ultraperiferiniai regionai patiria skurdą ar nedarbą, kuris yra didžiulis. Pavyzdžiui, 40 procentų regiono gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, 25 procentai neturi darbo. E, Prancūzijos audito rūmai gegužės mėnesį paskelbė ataskaitą, kur buvo pasakyta, kad ES fondų valdymas išaugino e, administracinės e, išlaidas. Ką ketinate daryti, kad regionai galėtų pasinaudoti visiškai pilnai tomis lėšomis, nes tas lėšas juk sumoka ES mokesčių mokėtojai. Kai dėl ultraperiferinių regionų apsaugos, ką manote apie, apie merų skirimą, kad būtų galima uh, E, tinkamiau, kad jie galėtų tinkamiau konkuruoti importą iš užsienio. E, regionams ultraperiferiniams pagalba yra mažinama e, prieštaraujant 383 straipsnių dėl ES veikimo, kur numatyta tas išimtis palikti. Tai ką jūs ketinate daryti šioje konkrečioje situacijoje? Ačiū iš klausimą. Ultraperiferiniai regionai yra prioritetas Ir ne tik sutartie, jūs minėjote 383 straipsnį visiškai teisingai. E, Europos komisijos išrinktai pirmininkiai irgi tai yra prioritetas. Ir iš tikrųjų atkreipiamas dėmesys į tai, jog ypatingai didelis dėmesys šiems regionams turi būti skiriamas. Būtent atkreipti dėmesį į tinkamą šių regionų, šių regionų vystimasi. E, Tie regionai yra atokus, e, aktuali problema yra oro uostų ten buvimas ir jų finansavimas, būtina kai kur juos pastatyti tuose regionuose, tie regionai izoliuoti, jie pažeidžiami dėl klimato įvairių dalykų. Manau, kad Europos komisijos pateiktas siūlymas yra vienas iš tų 21, kur kalbama apie E, tam tikras preferencijas, kurios būtų numatytus regionams. Būtina padidinti prieigą prie fondų, e, būtina numatyti minimalų pagalbos kiekį gyventojui ir žemės ūkio ar žuvininkystės rytyje irgi yra numatomos tam tikros preferencijos tiems regionams ir jų produktams. Manau, kad vystimosi šių regionų strategijos turi būti tokios, kad būtų galima transporto ir aplinkos saugos klausimus suderinti ir kitų sektorių svarbus dalykus suderinti, nes dažnai monokultūra yra praktikuojama tuose ultraperiniuose regionuose. E, prekybos politika jiems taip pat labai svarbus dalykas, ar žuvininkystės politika. E, kad cukrus, pienas, e, cukraus, dėl cukraus, dėl pieno ar kitų dalykų priimami sprendimai tam regionui kiekvienam gali turėti skirtingą reikšmę ir labai didelę svarbą. Tai štai, reikia pagalvoti apie šių regionų plėtojimą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Daugelį region, šių regionų tai yra labai įdomus, perspektyvus dalykas. Pavyzdžiui, e, jūros bangų energija, arba hidroenergija, saulės energija, vėjo energija gali būti reikšmingi resursai. E, kai tie regionai tokiu būdu galėtų energiją apsirūpinti patys pakankamai ir jie galėtų būti nuo išorės energijos požiūrių nepriklausomi. Tai štai tie projektai bus labai atidžiai prižiūrimi. Ačiū. Seniau esate kritikavusi trejato sprendimą dėl Graikijos ir Portugalijos. Norėčiau paklausti, ar esate pasirengusi atsisakyti griežto taupimo politikos, ar ir toliau jos laikysitės, nors žinome, kad tas griežtas taupimas skatina regionų vystimosi netolygumus. Faktų jau fui. Tikra tiesa, aš kritikavau pernelik e, didelį, didelius prisitaikymus, ko buvo priverstos imtis tos valstybės e, trojkos laikais. Aš diskutavau šiuose salėse, išsakiau abejonių. Šis prisitaikymas buvo pernelik didelis. Tuo pat metu Europa pasimokė. Jeigu mes turime bendrą valiutą, turime turėti daugiau priemonių. Dabar turime tiesiog idėjos užuomasgą. Už apie būsimas reformas. Tai yra vilties spindulėlis. Siūloma bendra valiutos zona turėtų užtikrinti ir didesnę konvergenciją tarp valstybių. Tuo pat metu, kai yra krizė, prisitaikymo priemonės negali būti tokios skausmingos. Kitas elementas - kompensavimo mechanizmas investicijų pagalba. Kol kas to mes neturėjome, reikia trumpalaikio investicijų mechanizmo, viliuosi šis spraga bus užpildyta, tai bus tarsi papildymas prie nedarbo draudimo, tai bus būdas užtikrinti papildomų išteklių krizės metais. Dabar e, klausimą užduos Angelika Moženovska. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė ponė e, pas, paskirtoji komisarė. Sanglaudos politikos tikslai aiškus, tačiau dar nepasiekti. Ar galima keisti politiką, tikslus? Manau, kad įmanoma. Jūs kalbėjote apie kompensacinį mechanizmą, apie bendrą sanglaudos politiką, tai tikrai dera tarpusavyje. Tuo pat metu Išmokos realiai mažėja stipriau skurdžiosiams, o ne turtingosiams valstybėms. Kaip pavyzdžiui, Vokietijai sumažinimas buvo netoks didelis. Tiesiog ne, negali valstybės pasiimti reikalingų lėšų, nes reikės joms didesnį bendrą finansavimą užtikrinti, taigi jos labiau nukentės. Taigi, ar tas biudžeto sumažinimas užtikrins efektyvesnę politiką, ar tik dar labiau marginalizuos skurdesnėsias valstybės? Ačiū. Jūsų klausime yra tam tikras suponavimo elementas kaip reikia paskirstyti sanglos fondus tarp valstybių narių. Egzistuoja įvairiausių formulių. Dalis iš jų visiškai pagristos. Jeigu valstybei pavyksta e, stiprėti, ekonomika auga, mažėja poreikis gauti finansavimą. O jeigu kalbama apie valstybę, kuriai sunku padėti jos pačios regionams, susidurėme su įvairiausiamis problemomis visuomenėje. Augimas mažas, nedarbas didesnis, tai reikia žiūrėti, kaip taisyti formulę. Bet kuriuo atveju formulės turi būti pritaikomos atsižvelgiant į realią valstybių narių situaciją. Fondas turi dirbti pagal egzistuojančias taisyklės, jis negali egzistuoti greta jų. Reikia žiūrėti į ekonominę situaciją, į augimą, ar jis yra. Lenkijai puikiai sekasi, sveikinu, yra konvergencija, augate, tačiau logiška, kad jeigu esate turtingesni, gaunate mažiau. Tas pats nutiko ir Portugalijai, kitoms valstybėms. finansavimas. Mes pirmiausia toms valstybėms, kurių laukia ilgiausias kelias. Taigi viskas priklauso nuo konkrečios valstybės narės e, trajektorijos. Formulė žinoma, turi būti su ribomis, jeigu sumažinimas pernelyg didelis, reikia žiūrėti ir bendras sumas. Tuo pat metu negalime paimti ir sulyginti esamo ir būsimo finansavimo laikotarpį. Jeigu sėkmingai valstybė, reiškia mažesnis finansavimas. Ačiū. Kitas svarbus klausimas. Taryboje, pavyzdžiui, pavyko susidaryti dėl projektų dujų infrastruktūrai vystyti oro uostams statyti, ar tokias išimtis jūs palaikote, ar galvojate kažkaip kitaip? Aš jau atsakiau vieną klausimą dėl oro uostų. Esama padėtis tokia, išskyrus tikrai ypatingus atvejus, pavyzdžiui, periferiniai regionai, oro uostai jų statyba neturėtų būti finansuojami. Tai kertasi su pačia mintimi, jog žingsnis po žingsnio Europa turi pereiti prie tvaresnės ekonomikos. Tai be abejo niekas nedraudžia statyti oro uostų, tačiau negausite tam europinio finansavimo. Nebent yra kažkokia labai išskirtinė priežastis. Reikia tinkamo pagrindimo papildomos mm, anglės dvideginio išlakoms. Reikia pagrysti, kodėlgi reikalingas finansavimas. Tokios yra taisyklės šiai dienais. Aišku, išimtėmis taisyklėmis reikia žiūrėti, ar tinkamai šis principas praktikoje pritaikomas. Ačiū. Šiek tiek atsiliekame nuo mūsų diskusijų grafiko. Papildomas klausimas nėra prievolė. Tai yra tik galimybė nariams Be abejo, negalima užduoti nesusijusių klausimų. Papildomas klausimas turi būti susijęs su pirmoju klausimu. Simonė Schmidbauer. Ačiū. Kai kuriuose valstybėse regime decentralizacijos siekius, norima perkelti sprendimų prieimimo regionams, tačiau kitose valstybėse priešinga tendencija, centralizacija stiprėja. Tačiau kad regionai vykdytų savo politiką, kad regionų politika būtų juntama, EP siūlo regionų vietos ir savivaldybės partnerius vienodai traukti į darbą su, socialin, su ekonominiais partneriais. Tas bendradarbiavimas turi būti gyvybingas, man tai svarbiausia. Tuo pat metu taryba tam priešinasi, ji pagėdauja čia daug bendresnės formuluotės. Toks klausimas jums. Ar jūs kaip komisarė palaikysite valstybių narių pastangas sanglaudos politiką perduoti iš centro regionams, ar jums aktualesnis būtų subalansuotas galių, galių pasiskirstimas tarp valstybės centrinių struktūrų ir regionų? Ačiū. Tikrai geras klausimas, nepaprastai aktuolus. Tuo pat metu reikia gerbti kiekvienos valstybės narės pasirinkimą. Jeigu yra regioninis projektas ar programa, svarbu, kad būtų tinkamai paskirstyta atsakomybė ir kompetencija, kad būtų galima administruoti tuos projektus mano gimtinė centralizuota, nėra, pavyzdžiui, regiono atstovai renkami, tiesiog paskiria centrinė e, valdžia savo atstovus. Komisija negali kištis į atskirų valstybių vidaus sa sąrangą. Antrasis klausimas. Sangulos politika ir partnerystės principas turi funkcionuoti, tačiau tam reikia pasitikėjimo visais lygiais. Jūs savo žanginėje kalboje kalbėjote apie partnerystę su mumis, siūlote ją. Klausimas, ar jūs nes, nėra saistoma, susaistyta tam tikrų interesų, ar nėra interesų konfliktų? Pradedame partnerystę, tai kad neliktų jokių abejonių, uh, Žinau, kad jūsų gyvenimo palidovas partneris yra atsakingas Portugalija už es regioninės paramos paskirstimą. Ar jūsų nuomonė tai yra interesų konfliktas ar ne? Atsakysiu angliškai. Atsakymas tiesiog papildys mano pirmąjį prieš tai ats, pateiktą atsakymą. Portugalija nėra regionų, mes turime administracinius vienetus, mano partneris akademikas, profesorius ir jau trejata metų dirba vienoje iš valstybės institucijų atsakingoje už Šiaurės Portugalijos regiono vystimasi. Čia nėra intereso konflikto, kadangi jis yra atsakingas uh, Portugalijos ministrui, centriniai struktūrai atsakingai už planavimą. Aš suprantu, kad dažnai e, daugiau bijoma, nei yra pagrindo baimiai, tai galiu tiesiog patvirtinti, kad čia nėra jokio privataus intereso, nėra jokio interesų konflikto. Vis dėlto aš išrinktai komisijos pirmininkiai laiškė uh, štai ką išdėščiau, jeigu bet kada kiltų bent e, rizika, pacituosiu savo raštą, jeigu kiltų bent rizikos šešėlis, esu pasiruošiusi išvengti bet kokio abejonių, taigi nedalyvausiu jokiuose uh, sprendimuose ir jų gyvendinimuose, už kuriuos atsakinga as ir kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti susiję su mano e, vyro vaidmeniu, kuris vadovauja tą instituciją. Jeigu bus bet koks asmeninis aspektas, aš nusišalinsiu, nes manau, kad nėra, nebūtų tinkama man spręsti, o tada jau e, komisijos pirmininkė nuspręs, kaip elgtis, deleguos šį sprendimą kažkam kitam. Čia nėra kažkokių realių problemų. Mano vyras niekada nebuvo susitikę su dirbančiu komisaru. Mano komisaras nieko nėra pasakęs apie mano vyrą, kažkokių sprendimų dėl jo prieėmęs, bet kad būtų viskas aišku, aš laiškiai išdėščiau šią situaciją išrinktai komisijos pirmininkiai, beje, papildau, kad e, priimsiu visus jūsų sprendimus, kurie jūsų nuomonė bus reikalingi dėl mano situacijos. Toks yra mano siūlomas kompromisas. Ačiū kolegijai už klausimus, ačiū paskirtai komisarė už atsakymus. Toliau kalbės ponia Solys Perez Suzana. E, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė paskirtojo komisarė. Aš norėčiau sužinoti, ko imsitės siekdama užtikrinti, kad Europoje būtumėm pasirengę visose regionuose skaitmeninimui. Turi būti patvirtinti atitinkami planai siekiant pasiruošti inovacijoms ir skaitmeninimui. Tad kaip užtikrinsite, kad struktūriniams fondams čia tektų ypatingas vaidmuo? Mes kalbame apie pramoninę inovacijų strategiją E, kuri prisidėtų prie visų ir mažiausiai išsivyščiusių regionų raidos. Be to, kai kuriuose srityse yra dubliavimas tarp jūsų portfelio ir kitų portfelių. Aš kalbu apie kaimų regionus, kalbu apie retai apgyvendintus regionus, regionus. Tad kaip jūs spręsite šias problemas, kurios bus esminės, turint galvoje skaitmeninimą ir e, inovacijų dėgymą? Tai iš tikrųjų yra esminis klausimas. Ko mes siekiame? ir sieksime to, kad pasiūlytais projektais būtų išpildomi šie du siekiai, kuriuos į savo programą įtraukia komisija. Mes kalbame apie išmanėją Europą, apie inovacijų Europą. kad nebūtų taip, jog mažiau išsivystę regionai e, galėtų naudotis mažiau išsivyščiusiomis technologijomis. Tai yra viena. Antras dalykas tai yra žalioji Europa ir aplinkos tikslai ir suderinamuo su jais. Bei projektų koncentracija atitinkamuose teminėse srityse kad būtų regionuose numatytos minimalios investicijos. Galima būtų kalbėti apie regionus, bet kol kas reikėtų įvardinti juos kaip šalis, nes tai yra labiau šalių ligmuo, labiau išsivyščiusių ir mažiau išsivyščiusių šalių. Mes kalbame apie pirmojo tikslo siekimą. E, skiriant 35 procentus ir antro tikslo, kalbant apie žaliai vystimasi. Tad viskas priklauso nuo regionų tipologijos. Labai svarbu, kad neatsirastų tokių kaip ir segmentų, e, būtent labiau išsivyščiusių technologinė prasme regionų ir atsiliekančių. Kai kalbame apie centralizuotai valdomą politiką, reikia suprasti, kad ta politika yra tvarkoma turint galvoje jos konkretų poveikį. Kad e, ta technologinė raida nesusitelktų tik tai tam tikrose Europos ir taip jau stipriuose poliuose. Tad aš kalbu apie konkrečias struktūrinės politikos rytis. Ačiū. Man labai rūpi fondų panaudojimo klausimas. Yra nemažai regionų, kurie neįsisavina lėšų, pavyzdžiui, infrastruktūros projektams. Tad kokiu priemoniu imsitės tam, kad tos lėšos būtų įsisavinamos stambesniuose projektuose, kai mes kalbame apie inovacijų įdėgymą ir kokiu konkrečiu pasiūlymu turite tam, kad būtų padidintas fondų lėšų efektyvumas, tai yra panaudojimo, lėšų panaudojimo efektyvumas. Ko imsitės? Atsakymas. Jūsų klausimas, kurį užduodate, labai smarkiai priklauso nuo institucijų kokybės, struktūrų kokybės. O taip pat tai susiję ir su klausimu, kur atitinkami projektai įgyvendinami. Mes turime kalbėti apie įvairias turimas galimybės. Mes kalbame apie techninę paramą ir apie projektų įgyvendinimą ten, kur to labiausiai reikia, kur skatinama raida, bet ne bet kokia raida, o aplinkai palanki raida, vystimasis, kurio reikia technologinę prasme, kuris būtų tvarus. Šiame pasiūlyme dar yra vietos įvairiems aspektams e, integruoti, tam, kad mes atrastumėm patį geriausią receptą, e, kuris tiktų visiems ir reikštų, kad jį pritaikius laimėtų visi. Galiausiai tai reiškia tvarius ir ilgalaikius procesus. Pone Damato, Konsoliduotas tekstas, kuris buvo pra, patvirtintas parlamente, numato lankstumą bendram nacionaliniam finansavimui, kai kalbame apie stabilumo ir augimo paktą. Mes taip pat išgirdome, kad kai kurie kriterijai iš šio stabilumo ir augimo pakto turi būti iš naujo persvarstyti naujojoje komisijoje. Yra labiau išsivyšysių ir mažiau išsivyšysių regionų. Ar galėtumėte patvirtinti, kad bent jau kofinansavimo lygis e, žalioms investicijoms nebūtų įtrauktas į deficito vertinimo procedūrą? Mes e, matome, jog dabar yra pašalinta valstybės pagalba iškasniam kūrui, bet yra dėrybų dabar e, su valstybėmis narėmis būtent dėl taisyklių peržiūros. Ar vyksta toksai dialogas? Ačiū. Aš jau sakiau, kad tokio pabudžio temos turi būti svarstumos peržiūrint stabilumo ir augimo paktą. Yra aspektų, kuriuos reikia iš naujo įvertinti. Tai yra sudėtingas, laiko pareikalausiantis procesas, kurį lydės sprendimai. Tai yra Europos teisėkuros procesas, kuris pirmiausiai bus mano kolegos rankose, kuris bus atsakingas už ekonomiką. Mm, tad aš te galiu Jums pažadėti, jog ketinu apie tai kalbėti, tam, kad būtų labiau su realybė suderintos programos, bet kol kas tiksliau jums nieko negaliu pasakyti. Dar norėčiau papildomai paklausti. Mes labai esame prisirišę prie stabilumo ir augimo pakto, bet kaip galima būtų labiau reaguoti į savivaldos poreikius, nes matome, kad jų pajėgumai tikrai yra dažnai minusiniai ir dėl to nepakankamai pasinaudojama lėšomis. Uh, Mes matome, kad apskritai savivaldos lygmenių kartais net neįmanoma pateikti e, projektų pasiūlymų, nes tos savivaldos kartais net negali prisidėti prie projektų įgyvendinimo. Jūs užduodate klausimą, kuriame yra daug įvairių elementų. Jūs kalbate be kita ko ir apie kontrolę. Kontrolė yra būtina. mes prisimame atsakomybę prieš piliečius, kad panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami adekvačiai. Komisija nori supaprastinimo, nori, kad taisyklės būtų e, aiškesnės ir suprantamesnės MVI ir smulkiems naudos gavėjams. Bet kontrolė yra būtina, nes mes kalbame apie milžinišką atsakomybę susijusią su lėšų valdymu. Mes kalbame apie mokesčius ir jų panaudojimą. Tai reiškia, kad tas panaudojimas turi būti labiau kontroliuojamas. Mes negalime sukurti tokių mechanizmų ar operacijų, kurios neturėtų pridėtinės vertės. Tad mes turime aiškiai suprasti, kaip vyksta kontrolė. Mes taip pat turime būti tikri, kad pinigai yra išleidžiami taip, kaip buvo numatyta. Turi būti patobulinta uh, projekto esmė, turi būti numatyta atitinkama E, teritorinė demensija. Ir e, aišku, kad tie projektai yra rengiami, tas parengimo procesas galėtų būti patobulintas ir be jokios abejonės vyksta dialogas apie tai, šią situaciją reikia keisti. Ačiū. Toliau kalbės pane Margarida Markes, kuri yra biudžeto komiteto narė. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama paskirtojų komisarė. Reikia kalbėti aiškiai. Visos valstybės narės tiesiogiai ar netiesiogiai gavo naudos iš sanglaudos politikos. Portugalija yra ta šalis, kurioje sanglaudos politikos rezultatai yra akivaizdus. Mes visi žinome, kad šie klausimai vyksta tam, kad jūs būtumėte paskirta e, komisijos nare, o ne Portugalijos vyriausybės nare. Mes kalbame apie naujos kartos sanglaudos politiką. Ir sanglauda kaip ES sukūrimo principas turi ir toliau visose srityse figuruoti. Tai reiškia, kad sanglaudos finansavimas reiškia, jog lėšos yra skiriamos iš specialaus tam skirto biudžeto. Tad aš norėčiau išgirsti daugiau apie jūsų strategiją. Um, finansavimo prasme. Ir be to norėčiau pasidžiaugti tuo, jog e, pasakėte, jog esate pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu tam, kad būtų patobulintas komisijos pasiūlymas, kai e, bus būtina pradėti dėrybas tam, kad laiku būtų pasiektas susitarimas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Ačiū. Ačiū už klausimą. Aš sutinku su viskuo, ką jūs pasakėte jūs labai taikliai pateikėte savo pastebėjimus. Jūs kalbėjote apie šios politikos esmę. Dabartinė situacija yra tokia, kad biudžetinė situacija yra gležna. Tačiau požiūriu reikia ir įmanoma su taryba dėrėtis, aktyviai dėrėtis. ir judėti link parlamento pateikto pasiūlymo. Tai būtų sveikintina. Tačiau diskusija dėl alternatyvių nuo savų lėšų, tai jau yra visai kitas darbo atverkės klausimas, nes kiekvienu atskiro etapu, kiekviename laikotarpyje mes susidurime su skirtingais iššūkiais, susidurime su ribotais ištekliais. E, šiuo atveju susidurime su breksitu ir rimtomis pasiekmėmis. Mes kalbame apie tai, kad komisija yra kolegiją, bet kartu ir atitinkama tokia kaip techninė e, institucija. Tai reiškia, kad mes dedame savo indėlį, darbo indėlį kolegijoje savo patirtimi, savo įsitikinimais, ir esame tarpusavyje priklausomi. O kai jūs kalbate apie eurozonos konvergenciją, ar galvojate, kad to konvergencija turi būti papildyta a, siekiant pridėtinės vertėjas? Labai svarbu atsižvelgti į ekonomikos ciklą. Kaip jūs galbūt keisite šį instrumentą tam, kad būtų atsižvelgiama į uh, ekonominį, ekonomikos vystimosi sulėtėjimą. Ir kaip sieksite labiau atsižvelgti į tą tikslą, atsižvelgti į prociklinį vystimąsi. Ačiū. Dar kartą. Jūs teikiate savo pasiūlymą, kuriuo norite šį instrumentą uh, labiau sutelkti struktūriniai, sutelkti struktū, siekiant e, finansuoti struktūrinę politiką. Jūs kalbate, pavyzdžiui, apie viešo, administra... viešo, viešo administravimo, švietimo sistemos reformas, sveikatos priežiūros reformas. Bet tai galėtų būti ir, pavyzdžiui, reformos miškininkystės srityje siekiant užkirsti kelią miškų gaisrams. Tai yra instrumentas, kompensacinis uh, instrumentas skiriamas eurą turinčioms e, šalims, toms šalims, kurios neturi pakankamai biudžetinių pajėgumų įgyvendinti uh, minėtas politikos sritis, nesukeliant konflikto e, e, ir nesukeliant grėsmės viešojo finansavimo politikai. Tai yra patirtis, kurios sukaupėme praeitįje, aš turiu galvoje tą techninę paramą ir mes ją ir toliau išlaikysime būtent tų valstybių atžvilgių, kurios imasi veiksmingų e, e pastangų prisijungti prie bendros valiutos. Kitoms šalims yra adresuojamos kitos priemonės, bet dabar e, mes apie jas išsamei nekalbėjome. Ačiū. Dėkoju. Ekon komiteto vardu klaus ponė Lydija Pereira. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisarė. Ekonominio augimo laikotarpis yra puikiai proga šalims, nes jos gali tuo metu atlikti reformas. Rinkimų laikotarpis yra pasibaigęs tą progą, kai jau galima grįžti atgal, pamirštant reformas. Italijoje buvo prarasta proga, pavyzdžiui, atlikti reikiamas reformas. Nebuvo taip pat imtamas, imtasi galimybės reformuoti eurozoną. Viskas atrodo taip, lyg Ronaldo nebūtų įmušęs įvarčio. Nei nacionalinių lygmenių, nei eurozonos lygmenių reformų nevyko. Yra tokių šalių, kurioms nepavyksta savo ekonomiką reformuoti, o ir ES lygmenių tuomet nežengiama pirmin. Uh, E, darbo rinkos veikimas, e, švietimo ar gydymo įstaigų veikimas, visa tai yra glaužiai susiję dalykai. Svarbiausia yra išsiaiškinti, kokių reformų reikia labiausiai. Ką ketinate pakeisti darbo rinkos rytyje, mokyklose, ligoninėse, kokie jūsų siūlymai? Atsakymas. Pone Europos parlamento narė, man labai malonu atsakyti jūsų klausimą. Tai, ką jūs minėjau, tai yra susijęs su nacionalinė politika. Jūs klausėte apie mano ketinimus ir čia atsakyt galiu paprasčiau. Kiekviena šalis turi pradėti dėrybas, diskusijas, e, laikantis Europos semestro nuostatų, reikia išsiaiškinti, kokios yra tos politikos, kurias reikia siūlyti pagal Europos semestrą ir kokias reikėtų įgyvendinti. Tai būtų tos reformos, kuris būtų susijusios su reorganizacija ir su lėšomis reikalingomis tam, re, tai, tam reorganizavimui. Uh, Ir kaip aš sakiau, būtent šio pobūdžio strategija turės apibriežti kiekviena valstybė narė, tai yra svarbu. Būtent dėl to tos politikos negali būti iš kažkur prima, primestos. E, turi būti teikiamos specifinės rekomendacijos kiekvienai valstybei nariai, reikia, kad šalis pateiktų siūlymus, iškeldama specifinius tikslus, numatydama darbų grafiką ir paskui reikės dėrėtis. Dėkuoju už atsakymą. Aš norėčiau pakomentuoti. Eurogrupė nepriklauso nacionalinės kompetencijos ryčiai. Kai dėl struktūrinių reformų uždaviau klausimą dėl to, jūs sakėte, kad atskirose šalyse egzistuoja skirtumai šioje srityje. Tačiau manau, kad Europos komisija turi būti savotiška jungiamąją e, gyja, skatinančią tuos įvairius veiksmus. Jūs dar nekalbėjote apie tai. Tačiau nebejoju, kad tą pasakysite. Dabar dėl konvergencijos priemonės būtų klausimas, nes jūs būsite atsakinga už tai, kad būtų gyveninta biudžeto priemonė su konvergencija ir konkurencingumu. E, eurozonos biudžetas čia bus svarbus dalykas. E, jūs šiek, jūsų atsakymą šiek tiek nuvylė, nes regisi, kad nėra jokio plano, kuris paremtų tas didelės e, proeuropiečių ambicijas. E, bus viskas vėl sprendžiama e, tarp pasiskirstant tokiomis trojkomis nedidelėmis kiekvienam sektoriui. Mano klausimas būtų toks, ar jūs taip ketinate dirbti įgyvendinant šią priemonę, kai bus eurozonos biudžetu, su biudžeto gebėjimais, o galbūt norite detaliau pap, pap, apie tai papasakoti, kad mums uh, neliktų tokio nusivylimo kartelio po, po šių klausimų. E, pone deputatė, man malonu kalbėti apie, tas, apie tai, ką jūs paminėjote, vadindama mini trojkomis, trojkelėmis. Aš ilgą laiką kovojau su, su tomis trojkomis vadinamosiomis. Nuo to laiko ES daug kas pasikeitė. Pasikeitė ir ekonominės politikos organizavimas Europos semestras yra tas dalykas, kuris daug geriau apibrėžia e, esamą situaciją, e, kalbant apie bendrą valiutą. Kaip jau sakiau, valstybės narės turi pateikti siūlymus ir tai prieš, priešingas dalykas tai tradicijai, kuri trojkos metu egzistavo, kadangi Europa neturėjo struktūros, gerai koordinuotos buvo sukurta struktūra, kuri mano požiūriu neveikia labai gerai. Bet dabar yra kitų priemonių, nes Europos semestras, namasis six paksės, šešių teisės aktų paketas. Jeigu norėtumėte, galėčiau jums pasiūlyti perskaityti tas specifines rekomendacijas šalims ir kaip jau sakiau, e, ir pakartoju tiems, kurie gal mūsų klausosi, kiekvienai šaliai yra pateiktos e, individualios rekomendacijos su priedais. Tam priedai yra išdėstytas projektų planas, kurį turėtų gyvendinti kiekviena valstybė narė. Kiekviena šalis turėtų pasirinkti uh, kokius įsipareigojimus prisims. Mano supratimu, tai yra didelis projektas ir puikus pasikeitimas, užtikrinantis geresnį eurozonos funkcionavimą. Ačiū. Dėkoju kolega Gusmao iš Ekon komiteto. Brigadą komisarį Indigitat. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtųjų komisarė. Minėjote, kad labai stipriai pasikeitė Europos ekonominę politiką. Aš kažkaip suabejočiau, daug kalbam apie investicijas, tačiau ta investicinė politika tiesiog buvo skirta augimui palaikyti. O kaip perskirstimas? Mes vietoje to turime Europos semestrą, sumažintą sanglaudos fondą. Galima paprognozuoti ir iškelčiau tokią hipotezę. Ar su parlamento parama užtikrinsite, kad sanglaudos fondas nebūtų sumažintas? Ir tai jau būtų juodžiausias scenarijus. Ar jūs palaikysite mintį, kad investicijos, ypač į kovą su neligybė, su skurdu, investicijos į kovą su klimatu kaita, nebūtų įtrauktos e, į biudžetą kaip jo deficitas? Ačiū, tikrai malonu atsakyti šį klausimą. Be abejo, Europos semestras, stabilumo ir augimo paktas buvo patobulinti. Reikalai nestovi vietoje. Ar viskas yra tobula, dirbama pagal tobulas taisyklės? Nežinau, ar taip galima sakyti, pažymėčiau priešingai, yra dar ilgas kelias prieš mus. Europą mes statome plytą po plytos, todėl turime tęsti darbus, siekti daugiau. Dėl kitų jūsų klausimų aš esu jau juos atsakiusi. Nemanau, kad mums reikėtų nuolat kartoti tą patį biudžetas yra sumažintas. Toks scenarius pasiūlytas, jeigu teisėkuros institucijos padidins viršutinę ribą, džiaugsiuosi ir sveikinsiu tą. Akivaizdu, kad reikia ginti sanglaudos politiką, ypač antrąjį jos ramsti. Čia dar išskirčiau ir žemės ūkį. Labai Didelė dalis sanglaudos politikos yra glaudžiai susijusi su žemės ūkio politika, BŽP reforma. Mes kalbame apie kaimus, kaimiškus regionus. Svarbu, kad turėtume pakankamai lėšų kylančioms problemams spręsti. Aš kovosiu už sprendimus, nes tai mano kompetencijos rytis. Tuo pat metu negalima e, neigiamai kalbėti apie bendrąją rinką. Mes juk turime vieną valiutą, turime turėti ir vieną rinką, nes žinome, kad pernelyg dideli skirtumai duoda labai prastų rezultatų. Baigdama dar pažymėsiu, kad mūsų laukia ilgas kelias. teisę gauti paramą. Tas, tos sąlygos paprastai veikia taip, kas klauso komisijos, gauna pinigų, kas neklauso, renkasi savo kelią, jų negauna. Apie jūsų kompetencijos srities reformas. Jūs kalbate apie tas e, privatizacijas, e, reguliavimo mažinimą, daugiau liberalizmo ar apie kažką kitą. Jeigu mes norime kalbėti apie atsakingą ekonominę politiką, jeigu komisija drįstų prisimti atsakomybę, tai nebūtų mūsų šalis patekusi didžiausią recesiją per savo istoriją. Komisijos tai buvo kaltė. Reformos mums buvo primestos. Ar jūs galite įsipareigoti, kad nebus žaidžiama sanglaudos fondo pinigais kaip e, moneta dėrybose su komisija? Atsakymas. Sanglos politika, kalbant griežtai, veikia pagal galiojančios teisės aktus egzistuoja makroekonominės sąlygos. Dabartinė komisija yra numačiusi priemonių, kurios sušvelnina makroekonominės situacijos pasiekmes. Yra daug švelninančių galimybių, apie tą kalbą net ir taryba. Makroekonominė sąlygos egzistuoja. Aš įsiklausau į parlamento poziciją, pasižymiu jūsų nepritarimą tokioms sąlygoms. Mano nuomonė, sanglaudos struktūrinių politikų, politikų srityje reikia orientuotis į valstybių konkurencingumo stiprinimą. Beje, šiuo klausimu aš viena nieko nenuspręsiu. Visos trys institucijos, parlamentas, taryba turi susėsti ir susitarti. Taigi čia yra bendro sprendimo procedūra ir tą dalyką aš tikrai palaikau. Ačiū dabar žodis e, Alfred Sands. Ekon komitetas. Ačiū. Sažininko perėjimo fondas. Kas jame bus, jūs dar nežinote. Jūs e, daug kalbate apie kažką, kad reiks įgyvendinti, reiks daryti. Trys klausimai. Sažininko perėjimo fondas turėtų būti skirtas ne tik klimato kaitos poveikiai, bet ir po, pokyčiams, kurias jaučia visi europiečiai ir pirmiausia darbuotojai. Ar užtikrinsite, kad antrasis fondas nepavirstų naujų EFSI, būtent grįstas finansiniu sverto, o ne EIB e, indėliu ir kad daugiausia gaus ir turtingiausi regionai, beje, 19 birželio vadovų tarybos išvados pabrėžė, kad privalu atsižvelgti į nacionalinių valstybių narių situaciją pristaikant prie klimato kaitos? Ar kovosite, kad sąžiningo perėjimo fondas būtų skirtas e, taip pat ir nuo šaliems, regionams bei saloms, kad jos susidarotų su savo unikaliomis problemomis, prisitaikydamos prie naujos situacijos? Gerbiamas nary, aš pasižymėjau jūsų klausimus, jūsų siekius savo pasisakymo pradžioje sakėte, kad negalima čia prognozuoti jokių kompromisų. Daug kas priklausys nuo žingsnių, kurie bus žengti jau po komisijos patvirtinimo. Jūs akcentavote, kad fondas turėtų būti skirtas finansuoti salų problemas. Priklauso nuo situacijos. Sažiningo pereimo fondas yra ribotas. Mes juk kalbame apie 4,8 milijardo. Šis fondas yra bendro paketo dalis. Tai yra sanglos fondų dalis. Mums reikia skirti pinigus aštriausiams problemams spręsti, užtikrinti aplinkosauginę atitekti. Tuo pat metu privalu žiūrėti konsoliduotas turimas priemonės ir sprendimą pritaikyti prie konkrečios situacijos. Šiai dienai žinokite, kad aš bandysiu tą fondą kiek atverti, žiūrėsime, kaip seksis, bei reikia išnaudoti turimos mechanizmus jame finansiniam svertui sukurti. Jūs neigiamai kalbėjote apie Junkerio planą, apie EFSI fondą. Tikrai pasigilinsiu ir iš šias priemonės mes juk negalima kiekvieno fondo traktuoti izoliuotai nuo kito. Yra bendra, bendri pinigai, bendras finansinis svertas. Dėl jūsų klausimo apie jungtinių intervencijų, taip to reikia, reikia bendro mechanizmo, tuo pat metu yra tam tikros bazinės sąlygos ir pagal jas reikia galvoti apie socialinį regioninių fondų aspektą. Įmanoma ir reikia viską apjungti viso regiono naudai. Papildomas klausimas. Periferiniai regionai ir salos regioninėje politikoje. Jūsų nuomonė, ar nekils konflikto dėl to, ką norėtumėt užtikrinti iš e, privataus sektoriaus investicijų ir es konkurencijos teisės. Ačiū už klausimą. Sudėtingas jis, per minutę neatsakysiu tikrai, žinote, kad salos tam, turi tam tikrų išimčių pagal konkurencijos teisę. Gali būti kad mes numatysime tokių leidžiančių nukrypti nuostatų ir daugiau. Bet viskas turi būti pritaikyta prie konkrečių situacijų, su kuriomis susidurime. Bet tikrai salos turi tam tikrų išimčių, yra precedentas, atitinkamai tam tikrų konkurencijos teisės nuostatų įgyvendinti neįgalima. galima glaužiai bendradarbiausime su jumis, su parlamentu ir šlifuosime instrumentus tiek, kad jie funkcionuotų. Tačiau šiai dienai siūlau nesulysti kiekvienam į savo sritis ir rūpinkime geriau, kad fondai nedubliuotų vienas kito. Ačiū dabar, Žilevins, prašau. Um, Paskirtoji komisarė. Regionų Industrializacija yra iššūkis ir mano apygardoje yra sukaupta daug patirties šioje srityje. Demografiniai pokyčiai taip pat veikia regionus, apie tai jūs kalbėjote savo įžanginėje kalboje. Kalbėjote apie jaunimą, kuris išvažiuoja ir tai pasakytina apie tai, kad žmonės išvažiuoja iš kaimo regionų. E, ir dėl to žymiai sunkiau užtikrinti tų paslaugų teikimą apskritai regione ir išlaikyti tos žmonės. Tad mes kalbame apie būtinas anglodos e, programas. Ar jūs galbūt sukursite atitinkamą komisijos darbo grupę siekiant realių sprendimų, siekiant sumažinti migraciją iš šių regionų? Yra taip pat ir ryšys su Interreg programa. Uh, E, aš kalbu apie regionus, kurie greitai galbūt atsidurs už ES ribų. Kaip jūs e, e, užtikrinsite mūsų dalyvavimą šioje labai svarbioje tarpvalstybinėje programoje? Ačiū. Ačiū Jums už klausimą. Jūs palėtėte, palėtėte aspektą, kuris yra mums visiems esminis, ar bent jau daugeliu iš mūsų, priklausomai nuo šalių ar regionų, iš kur esate kilę. Mes matome tas nepaliaujamas, neįtikėtinas pastangas kurti daugiau švietimo, mokymų galimybių žmonėms. Aišku, atlyginimai netokie dideli ir žmonės dėl to yra priversti išvykti. Mes kalbame apie promų, protų nutekėjimą, nusipelnantį mūsų ypatingo dėmesio. Instinktyviai aš pasakyčiau taip, aš sukursiu darbo ekspertų grupę, nežinau, galbūt yra kažkas tai panašaus jau e, tarnybose, e, generaliniuose direktoratuose. Aš į tai atsižvelgsiu, aš apie tai kalbėsiu su darbuotojais, nes aš žinau, kad jiems artimas šitas susirūpinimas. Be jokios abejonės, jeigu netenkate svarbia, svarbių žmonių, aišku, kad e, jie ieško tokių įsidarbinimo galimybių, kurios e, atitinka jų įgūdžius. Mes kalbame apie viešąjį administravimą, mes kalbame apie investicijų pritraukimą į tuos regionus. Visa tai yra arba rinkinys, arba tiesiog uh, neveikianti sistema. Tad e, tai iš tikrųjų man, mano širdžiai artimas susirūpinimas. Aš e, labai rimtai žiūrėsiu į šią temą ir į šią problemą, kurią jūs paminėjote. Papildomas susijęs klausimas dėl lyčių, lyčių lygybės ir lyčių aspekto įtraukimo į kitas politikos rytis. Uh, E, jūs prisimenate šiuos įsipareigojimus, aš palankiai vertinu tai ir taip pat mano frakcija, tačiau kaip visą tai paversti veiksmais, štai kur klausimas, nes kol kas nėra lyčių lygybės strategijos su konkrečiais tikslais ir atitinkamų lėšų paskirstimo DFP Mes žinome, kaip yra su duomenimis susijusiai su lyčių aspektu, nes to reikia tam, kad būtų galima kurti lyčių lygybę grįstą politiką. Tad kokių žingsnių bus imamas tam, kad lyčių aspektas taptų ateinančioje daugiametėje perspektyvoje sudėtinė sanglaudos politikos dalimi. Ačiū šitą klausimą. Ačiū Jums taip pat už tai, kad iškėlėte. Uh, šį aspektą, nes jisai susijęs su, su daugeliu elementu. Ir aš e, taip pat esu susirūpinusi ir mes tenksimės visais įmanomais būdais dėti pastangas tam, tam, kad programos būtų gyventinamos atsižvelgiant į jūsų paminėtą aspektą. E, yra naujų galimybių fondui, pa, fondų panaudojimui ir man atrodo, kad lyčių lygybė galėtų būti viena iš sąlygų fondų valdymui. Savo generalinėme direktorate Aš pažvelgiau į tai, kaip yra pasiskirstę žmogiškieji ištekliai, kalbu apie GD regio ir e, suvestinėje, rezultato suvestinėje yra nurodyta, jog trūksta pusiausvaros tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. E, mes matome, kad GD regijo e, moterų dalis yra mažesnė nei kituose e, generaliniuose direktoratuose, tad aš šitai gilinsiuos, nes dažnai mm, moteris moteriams yra nesudaromos e, galimybės užimti vadovaujamas e, pastangas, tad aš atsižvelgsiu į visą tai. E, toliau Stefan Žibižų. Pane paskaitų komisarė, gerbiami kolegos, Europa yra iššūkių teritorija, tačiau taip pat ir vilties teritorija, kur turėtų būti užtikrintas orumas, kovojimas su nedarbu, viltis turėtų atsirasti kovojant su klimato kaitą ar uždarant visiems vienodas galimybės. Mūsų politinė atsakomybė, bendra politinė atsakomybė yra ta, kad reikia iškoti atsakymų į tuos lūkesčius teisėtus, kurių turi mūsų piliečiai, net jeigu jie gyvena už dešimties tūkstančių kilometrų nuo mūsų ultraperiferiniuose regionuose, e, Prancūzijos užrio regionuose, pavyzdžiui. Toms teritorijoms reikia, kad mes dirbtume efektyviau, užtikrintume geriau sanklaudą. Ir aš pas, pasisakau už tą didesnį efektyvumą įdėgiant e, tą e, tokį refleksą visiems komisarams, ar jie būtų atsakingi už jaunimo reikalų, žuvininkystės, regionų ir kitus, kad jie, primdami savo likas, galvotų apie tuos tolimiausius regionumus. Jūs sakėt, kad nieko nepaliksite nuo šaly. Uh, kelyje į Europą. E, aš norėčiau, kad dabar įsivardinę tuos skubiausius dalykus žengtume toliau. Norėčiau paprašyti jūsų E, įsipareigojimų nuolatos elgtis budriai ir taikyti konkrečias priemonės labiausiai pažeidžiamiems Europos gyventojams ir ypač tiems, kurie gyvena ultraperiniuose regionuose. Atsakymas. Atsakymas nesunkus. Taip, taip, be abejo. Aš tikrai esu įsipareigojusi dirbti šią linkmę. Manau, kad tai yra bendra atsakomybė e, didžiausią dėmesį skirti tiems regionams, kurie yra nutolę nuo mūsų. Uh, Be abejo, e, ne tik ultraperiferiniai regionai yra svarbus, yra ir kitų regionų, bet e, ultraperiferiniai regionai paprastai e, yra tie, kur specifiškumų ypač daug. Dėkoju už jūsų pademonstruotą įsipareigojimą, o dabar norėčiau paklausyti tiksliau, kaip ketinate kalbant apie tuos tikslus, kuriuos sakėte, kuriuos sakėte sieksite, norėčiau siūlymus pasiekti, galbūt e, ketvirčio platformą tokia sudaryti su susijusiais komisarais ir Europos parlamento deputatais, kodėl neįtraukus pilietinę visuomenę į tai. Tuo būdu sustikimai būtų reguliarūs, dirbtume horizontalių pagrindų ir didesnio efektyvumo pasiektume. Ačiū už siūlymą, pagalvosiu apie tai. Galbūt, kodėlgi ne, padiskutuosiu su savo tarnybomis, galbūt bus rastas sprendimas, bet kol kas dabar negaliu pasakyti, kad e, būtent taip e, bus viskas daroma. Tiesiog labai rimtai išanalizuosiu jūsų siūlymą. Pirmininkas dėkoju, dabar žodis kolegai Fernandės. Jis yra iš biudžeto komiteto, prašau. Don, cara, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtoju komisarė, kompetencija, ambicija ir drąsa. Tai gali nulemti labai daug. Vieni komisarai ir komisijos dirbo geriau, kiti praščiau, priklausomai aišku nuo aplinkybių. Karlo Šmuėdėš pavyko išspausti 80 milijardų moksliniams tyrimams. Iš pradžių jis siūlė 100 milijardų, o komisaras atsakingas už sanglaudą šiai dienai siūlo mums daug mažiau, 1,6 milijardo mažiau vien Portugalijai. Aš nežinau, kaip mes galima su tuo susitaikyti. Pats Sanglos fondas skirtas skurdžiausiams, skurdžiausiams regionams. 45 procentai tiek sumažėjo finansavimas sanglaudos fondams. Nepriimtina. Ar sąjunga dar tebe turi sanglaudos politiką, kaip pažvelgėme į tokius faktus? Turiu didelių abejonių. Taigi tas sumažinimas iki 35 procentų, sakyčiau, paneigė bet kokią sanglaudos prasme. Koks yra geriausias įmanomas scenarius? ar bent pavyks sanglaudą išsaugoti kaip prioritetinę sritį. Jūsų atsakymuose raštu kalbate, kad tai yra geriausias įmanomas scenarius, sumažinimas nedidelis, taigi jūs jau metate baltą rankšluostį į ringą ir jau pasiduodate. Toks jūsų požiūrės į sanglos politiką. Ačiū už klausimą. Jūsų kolegos teiravosi panašaus dalyko, aš jiems visiems atsakiau. Ir nežinau, ar man tikrai verta kartotis. Aš sakiau, kad patiktas pasiūlymas yra geras pagrindas tolesniam darbui. Šis pasiūlymas yra tik galimybė. Alternatyva būtų jį atsiimti ar atmesti ir visiškai atnaujinti pasiūlymą. Šis pateiktas pasiūlymas tai yra pagrindas dėryboms, pagrindas tolesniam darbui, vyks trišalis dialogas ir rytoj vyksta eilinis trišalio dialogo posėdis. Stenkimės e, išplėsti ribas. Jūs minėjote konkrečiai Portugaliją. ir apie tai, kad sumažinimas labai didelis. Tuo pat metu priminsiu, kai ką, ką galėjote jūs pamiršti. Jeigu kalbama apie einamasias kainas, sumažinimas yra 7 procentais. Tryliktaisiais, šešioliktaisiais metais kai perėjome į dabartinę sistemą 14-20 metams, sumažinimas siekia 10,5 procento. Kai jūs kalbate, kad Portugalija gaus 1,6 milijardo mažiau, praėjusi kartą sumažėjimas siekia 2,3 procento. Gal pažvelkime kiek toliau į istoriją. Šiandien mes susidurime su breksitu, Aš nežinau, ar praėjusią kartą buvo tiek daug emocijų ir įtampos, tačiau šiandien situacija neįlinė. Taip, komisaras Moeda, aš daug išspaudė esamomis aplinkybėmis, aš tikrai didžiuojasi to, ką jis padarė. Tuo pat metu žvelgime į finansinę perspektyvą, ir suvokime, kad 14 ar 13 metais padėtis buvo daug geresnė nei šiandien. Mes turime skaičius ir jais vadovaukėmės. Aš žvelgiu į jūs ir viliuosi, kad sėkmingai jums seksis dėrėtis su taryba, o aš ir visa komisija tikrai jūs palaikysime. Labai dėkui Na, jūs tiesiog įrodėte, kad e, aš čia viską teisingai išdėščiau. Jeigu praėjusi kartą buvo e, minus 10 procentų, tai ir pridedame dar minus 7 procentus, tai reiškia, kad jeigu mes nepritarėme sumažinimui praėjusį kartą, tai negalima pritarti sumažinimu ir šį kartą. O dėl tos perskirstimo formulės niekas nesupranta, kodėl turtingos valstybės gaus daugiau, o skurdžios mažiau. Aš pasakysiu labai aiškiai, aš nei tada, nei dabar jokiam sumažinimui nepritariu. Aš tiesiog bandžiau jums priminti, kokia buvo situacija praeitie. Dabar aplinkybės pasikeitė. Aš nepritarsiu jokiam sumažinimui ir tuo pat metu jūs kalbate apie formulės peržiūrą. Ji labai sudėtinga. Ne aš ją išradau, ne aš ją peržiūrėjau 2000 metais. Tada vyko diskusijos apie valstybių gerovę ir klėstėjimą. Mes galime keisti formulę, tačiau negalima visko taip e, supaprastinti. Anksčiau gavos e, skurdžios valstybės daugiau, dabar gauna mažiau, nes jų gerovė išaugo. Tai yra logiška. Beje, reikia žiūrėti ir į lėšų įsisavinimo pajėgumus, neįmanoma tiesiog finansuoti valstybių dėl finansavimo. Reikia žiūrėti, ar egzistuoja konvergencijos poreikis. Klausimų abu turai baigėsi, ponė komisarė. Jūs dabar turite galimybę paskelbti trumpą pareiškimą, apibendrinantį pareiškimą. Jis turi būti penkių minučių trukmės, o paskui pasisakysiu labai trumpai aš. Minutės ar dviejų man prireiks ir tuo būdu baigsime savo posėdį. O dabar žodis jums, gerbiama paskirtoji komisarė, penkios minutės trumpam pareiškimui apibendrinimui paskelbti. Merci bien, monsieur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tik pabrėžti, jog kad um, tarp svarbiausių tų išvadų, kurias turėtume padaryti, turėtume pamėti taip svarbu suprasti, ko norėtų iš manęs e, žmonių atstovai, jeigu būsiu komisarė. Aš e, jūsų išreikštą susirūpinimą dėl sanglūdos politikos biudžeto pasižymėjau, galiu pažadėti, kad kausiuosi Europos komisijoje už sanglaudos biudžetą. Aš taip pat dėl perinamo laikotarpio fondo, aš manau, kad e, labai svarbi žinia yra ta, kad sanglauda ir perinamo laikotarpio fondas ir reformos e, e, yra svarbios. Yra taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl supaprastinimo. Aš labai rimtai žiūriu tą išreikštą susirūpinimą taip pat susirūpinęs buvo pareikštas dėl to, apie kokias reformas mes kalbame, koks bus jų tvarkaraštis, ką tai reiškia, koks e, metodas bus pasirinktas, klimato kaita, veiksmų planas šioje e, srityje ir sanglaudos politikos nuoseklumas, kitas, susi, kitas rytis susirūpinimui, aplinkosaugos tikslai. Visą tai taip pat pasižymiu, e, kai dėl kaimiškų vietovių. Buvo pareikštas susirūpinimas, kad e, būtina užtikrinti konvergenciją, numatytų prioritetus. Ir taip pat buvo kalbama apie atokiausius Europos regionus. Pareikštas susirūpinimas dėl lyčių balanso užtikrinimo lyčių e, lygybės tas elementas turi būti įtrauktas į visus mūsų veiksmus. Svarbu įtraukti vietinės bendruomenės ir visus vietinius subjektus. Visą tai aš pasižymėjau, vertinu labai rimtai jūsų pastabas. Tiesiog e, norėčiau pasakyti, jog suvokiu, kad aš nuolatos turėsiu palaikyti dialogą su jumis visais. Aš dar nesusitikau su kitais partneriais, neturiu visų elementų, bet turėčiau sutikti su ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovais, su regionų komitetais, su audito rūmų atstovais, su investicijų banko atstovais. A, jeigu būsiu patvirtinta šioms pareigoms, aš su šiom institucijom taip pat palaikysiu glaudžius ryšius, kaip ir su įvairių fondų valdytojais, kuriuos turime Europoje, kad turėtume teikti priemonių paketus kad e, tiesiog būtų pasiekta maksimalaus naudingumo. E, su regionais, valstybėmis narėmis ir piliečiais palaikysiu nuolatinius ryšius, pabandysiu visus regionus aplankyti per pirmąjį savo darbo pusmetį, būsiu patvirtinta, Europos komisijos viduje dirbsiu kartu su kitais kolegomis. Be abejo, sunku yra pasiekti gerų rezultatų uh, užtikrinant regionų vystimasi, jeigu nuolatos net palaikysime kontaktų, nebedradarbiausime. Transportas, ekonomika, e, užimtumo skatinimas, visa eilė yra sričių, kur turime dirbti kaip komanda. E, ir kviesiu visus dirbti toje bendroje komandoje. Na ir užbaigdama savo pasisakymą, e, norėčiau pasakyti štai ką, noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo rengti šiam klausimui, parengti atsakymus. Ačiū tiem žmonėms, kurie dirba įvairiose tarnybose ir kurie buvo labai kantrus, elgėsi labai profesionaliai ir tiesiog padėjo man pasirengti atsakyti tuos klausimus. Ačiū jiems, e, nes tuo būdu galėjau jums prisistatyti sklandžiau ir galėjau į klausimus atsakyti geriau. Taip pat noriu padėkoti e, vertėjams sako kalbėtoje, nes jų dėka mes išvengėme nesusipratimų, pasimetimų, viskas yra daug aiškiau. Ačiū visiems, diskusija buvo tikrai labai įdomi ir man tai buvo tiesiog džiugus e, įvykis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone paskirtoji komisarė. E, šie plojimai jums yra mūsų komiteto padėkos išraiška už pateiktus atsakymus į mūsų klausimus. Noriu padėkoti kolegoms už labai gerus užduotus klausimus. Mes kalbėjome apie visas tas dimensijas, kurios mums padės tinkamai atlikti vertinimą. Kartu su koordinatoriais jį atliksime, kad galėtume išsiaiškinti, ar patvirtinsime jūs eiti šias pareigas. Tikrai svarbu buvo surenkti tokį klausimą, kuris būtų ilgas, kuris būtų nelengvas ir kuris būtų toks kokybiškas. Aš manau, kad mūsų regi komiteto klausimas šį vakarą ir ta diskusija, kuri vyko, buvo tikrai labai aukštos kokybės. Aš nenorėčiau ilgiau užimti jūsų laiko, na paprastai aš daug kalbesnis esu, bet turime laikytis e, tos formos klausimų, kur yra įprasta, turime susidur, susiburti dabar kartu su koordinatoriais ir atlikti labai detalų šio klausimo vertinimą. Turime peržiūrėti visus tuos atsakymus, kuriuos pateikite į visus klausimus susijusius su visomis šitomis dimencijomis. Dėkoju už jūsų indėlį į diskusiją. Dėkoju. Dar norėčiau pasakyti nariams ir koordinatoriais, kad koordinatoriai rinksis uždaro posėdžio rytoj ryte nuo 10 valandos ir 12.30, dar posėdis vyks iki 12.30 ASP pastate 5.2 e, salėje. Ir mes 5E2 e salėje. Ir paskui paskelbsime visiems savo sprendimą. Visiems ačiū už dalyvavimą posėdėje e, ir aišku, ačiū vertėjams už jų atliktą puikų darbą. Maloniai padėkoja pirmininkas.